Hello, good afternoon. Uh... Labą dieną. Pradėsime paskutinę sava, darbo savaitę prieš vasaros atostogas. Komisarė Valstrium pas mus atvyko, bet e, prieš pradedant svarstyti šį darbo tvarkės punktą, dar norėčiau pasakyti keletą dalykų. Šiek tiek pasikeitė mūsų darbo tvarkė Taigi, 11 darbo atvarkės punktas dėl strategijos 2020 pranešėja ponia McIntyre. Jį aptarsime šiandieną nuo 4 iki 4.30. Kiti pakeitimai. Penktasis punktas dėl vidaus saugumo fondo pranešėjas ponas Marinesku. Jį aptarsime rytoj. Liepos 10 dieną nuo 10.40 iki 11. Tikiuosi, kad pranešėjas yra informuotas apie tai. Kitas dalykas. Išklausius ponio, pono Garkovo, buvusio informacinių technologijų agentūros vykdo direktoriaus pasisakymo, koordinatorių rekomendacija bus balsuojama rytoj po visų kitų balsavimų. Ir Ponas Manservisi, vidaus reikalų generalinio direktorato generalinis direktorius, šiandien e, kalbės apie redmisijos susitarimus ir to, mobilumo partnerystę. Pusė šešių prasidės, e, tai bus uždaras posėdis. Jeigu niekas neprieštarauja tokiems darbo atvarkės pakeitimams, juos ir tvirtiname. Panašu, kad taip ir yra. Puiku. Dar vienas keletas pranešimų. yra rekomenduojama 27 birželio įvyko pirmininkų sueiga ir buvo pritarta 50-osios taisyklės pritaikymui tarp Libė ir užimtumo komitetų dėl neteisė, neteisėkuros pranešimų dėl integraci, migrantų integracijos ir darbo rinkos poveikio. Pranešėjas ponas Kleis. Taip pat koordinatoriai nusprendė paremti dviejų konferencijų organizavimą Viena iš jų yra konferencija, kurią organizuoja ponė Reding dėl ES pilietybės ataskaitos 2013 metams kartu su peticijų komitetu. Panašu, kad e, paskutinę lapkričio savaitę vyksta konferencija. Na, o kita konferencija, kurią rengia pagrindinė teisė agentūra dėl geresnės prieigos prie teisingumo esant ekonominiai kriziai. Numatyta data šiai konferencijai yra gruodžio 6. Taip pat savo iniciatyvą rengiamas pranešimas dėl ne, nelydimų nepilnamečių. Buvo patikėtas šis darbas Alde frakcijai, ponia Grispeg paskirta pranešėja, taip pat nusprendė koordinatoriai surenkti bendrą tarp parlamentinio komiteto posėdį su nacionaliniais parlamentais dėl duomenų apsaugos paketo. Vyks šis susitikimas spalio 90 dienomis. Ar pritarėte tokioms koordinatorių rekomendacijoms? Puiku. Dar vienas klausimas. Ar komitetas neprieštaraus, e, jei televizijos kanalo Atmos Film West komanda fotografuotų ir filmuotų diskusijas dėl duomenų apsaugos paketo, kaip buvo padaryta ir per mūsų posėdį gegužės mėnesį. Tai bus toks parengtas e, dokumentinis filmas, ar niekas tam neprieštaraujate. Panašu, kad niekas. Taigi tiek, pirmininkės skelbimų ir pranešimų. Dabar norėčiau pasveikinti komisarę, ponę Malstrium. Norėtumėme išklausyti jūsų nuomonės įvairiais klausimais dėl vykstančių dėrybų dėl prieglopšio, taip pat problemų dėl Šengeno srities valdysenos. Ypatingai atsižvelgiant į diskusijas plenarinėme postėje, kurios buvo gan karštos. Taigi, prašau, e, komisarė, žodis jums.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 It's only a year ago since the European Council asked. Vos prieš metus uh, ir uh, tikriausiai jūs sutiksite su visais, kad mums reikia rasti gyvybingą mechanizmą ir leisti išspręsti, e, kaip galima greičiau išspręsti problemas. Aš esu įsitikinusi, kad 77 straipsnis būtų deramas pagrindas, vertinant Šengeną, Šengeno pasiūlymą, tai sustiprintų demokratinį teisėtumą viso proceso ir jūs, kaip e, bendro sprendimo procedūros dalyviai, būtų įtrau, būtumėte įtraukti, bet taip pat e, bus numatytas privalomas saistantis mechanizmas tarybai E, taikyti priemonės, kad būtų panaikintos problemos. 70 straipsnis e, mums leido tik tai nepakankamai gerai vykti partnerių peržiūrą, bet tai nepasiteisino. Ir e, taryba be jokios priežasties turi gyventinimo galės, o ne komisija, o sutartis savo, kad tai turėtų būti tik tai taikoma išskirtiniais atvejais. O dėl sienų kontrolės įvedimo aš e, kalbėsiu apie tai, kad jeigu e, tai susijęs daugiau kaip viena šalimi, tai yra Europos masto problema ir mes turėsime rasti e, būdą proporcingai spręsti problemą, e, taikant europietišką požiūrį ir daryti tai, kai į tai yra absoliučiai būtina. Aš tikiuosi, kad situacija nėra visiškai užblokuota. Laisvas žmonių judėjimas yra vienas iš didžiausių integracijos pasiekimų ir tai labai matoma piliečių akise ir mes turime užtikrinti teisingą šio principo funkcionavimą ir uh, Aš e, džiaugiuosi, kad jūs Liepos mėnesį nebalsavote dėl to, mes dabar turime šiek tiek laiko pagalvoti ir e, džiaugiuosi, kad taryba taip pat nutarė neformalizuoti sprendimo, mes dabar turime laiko ir Kipras pirmininkaujantis su jumis galės dirbti, mes galėsime e, taip pat suvaidinti savo vaidmenį ir nori tą darysime dėl prieglopščio priemonių. Uh, Manau, pasiekėme labai nedaug. E, tikrai pavasarį užtikriname daug dalykų, konstruktyvus bendradarbiavimas vyksta, jis turi rudenį tęstis, viskas yra jau paruošta, trilogai yra pažengę, pirmininkaujant Daniją dėl Dublino, dėl prieimimo sąlygų ir pradėjome darbus dėl procedūrų direktyvos, e, taip pat yra pateikti pasiūlymai dėl naujos DAX sistemos ir dėl bendrų įsipareigojimų manau, šį rūdienį mes galėsime užsitikrinti gerą pusiausvyrą ir tikiuosi, kad Kipro e, veikloje tai bus vienas iš prioritetų. Kiek žinau, pirmininkė šiandien ir rytoj Kipro atstovai lankysis pas jūs ir galbūt jie konkrečiau apie tai pakalbės. Mums reikia e, aukštesnių standartų, tvirtesnio bendradarbiavimo, kad užtikrintume jog e, prieglopščio prašytojai būtų traktuojami vienodai visoje, visose valstybėse narėje ir kad visos, o ne tik dešimt šalių prisimtų uh, visą atsakomybę. Tai yra labai rimta problema. Uh, tiksliau kalbu apie vieną labai rimtą problemą, Turkijos Graikijos uh, pasienį. Daugiausiai migrantų bando pakliūti per ją. Uh, ir labai daug problemų išlikė, labai daug problemų kyla migrantams, prieglopščio prašytams ir tai kelia mūsų didelį susirūpinimą komisija, e, sieks užtikrinti strateginę tikslinę paramą e, Graikijai, kad būtų galima reformuoti e, prieglopščio migracijos pasienio politiką, taip pat bus suteikta pagalba ypatingomis situacijomis ir bus bendradarbiaujama tarp Graikijos valdžios institucijų institucijų, Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir ES institucijų dėl teisėtos arba legalios migracijos. E, mes per tenčius mėnesius įgyvendinsime atitinkamą direktyvą ir mes uh, E, prašysime, kad jūs taip pat į šį klausimą e, atsižvelgtumėte, mums reikia užtikrinti e, mobilumą ES viduje. Pavyzdžiui, žmonės turi turėti galimybę aplankyti savo šeimos narius gyvenančius kitoje valstybės narėje, kitame mieste. Jeigu mes to neužtikrinsime, tai, pavyzdžiui, kvalifikuoti darbuotojai rinksis ne ES, o kitas šalis gyventi. Dėl e, sezoninių darbuotojų mes e, taip padirbsime toliau tiek dėl e, aukštos kvalifikacijos, tiek nekvalifikuotų darbuotojų ir tikimės, kad užsitikrinsime gerą teisės aktą. Mes e, vėliau rudenį planuojame pateikti pasiūlymus dėl studentų ir mokslininkų mobilumo iš trečiųjų šalių. Tai turėtų papildyti ES e, migracijos politiką ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Taip pat e, žiūrime, kaip vyksta darybos dėl daugiametės finansinės programos. E, bus numatytas supaprastinimas, dvi metinės programos bus, e, viena bus taikoma prieglopšių migracijai, kita vidaus saugumui. E, mes taip pat daug dėmesio kreipiame į išorės elementą biudžete būsimame. Toliau um, išmaniosios sienos, tai yra įvažiavimo ir išvažiavimo sistema. Taip pat sieksime sustiprinti Šengeno zonos valdymą. E, Išorės sienos e, yra labai svarbios, nes tai yra teritorija tarp es vidaus ir trečių šalių. E, E, palaikome vizos dialogą su Kosovo, Moldova, Ukraina, Rusija ir Gruzija. Ir e, tai susiję su klausimais, kurie e, turėtų užtikrinti bevizės keliones. Taip pat vyksta dialogą su e, Žaliojo kišlio krantu dėl readmisijos ir su Azerbaidžianu ir Armenija. E, dirbame dėl vizų e, režimo supaprastimo, toliau planuose mūsų yra Moldova. Jeigu turėsite klausimą, aš apie tai jums pakalbėsiu, bet daugiau nieko šio klausimu ne Sakysiu, mes esame pasirengę e, pasirašyti readmisijos susitarimą su Turkija ir pradėti dialogą dėl vizų režimo supaprastinimo. Ir e, Tai yra klausimai platesni, susijęs su mobilumu. Buvo pasiektas naujas sustarimas dėl sustabdymo mechanizmo e, vizų. Tai yra paskutinė priemonė spręsti tam tikrams priemonėms, kai reikia laikinai, pavyzdžiui, sustabdyti trečiųjų šalių piliečių keliones į Europos Sąjungą. Ir mes taip pat sieksime užsitikrinti veiksmingesnį abipusiškumo mechanizmą, kad tai ta, būtų taikoma visies, visiems Europos Sąjungos piliečiams. Turime e, pakeisti 2009 metų reglam 531, 359, atsiprašau. Ir e, praeitais metais Viduržėmio jūros regione migrantų srautai buvo nemaži, kai, kai kurias valstybės narės situacija šiais metais nėra tokia dramatiška, tačiau uh, E, Lampedūza, Malta vis tiek patiria nemažą spaudimą. Geriausias e, dalykas būtų sustiprinti e, situaciją Šiaurės Afrikoje, bet vis tiek žmonės bandys pakliūti į viduržėmio jūros šalis. Mes dirbame daug su Frontexu, taip pat su Italija E, vyksta operacijos jūroje, e, siekiant perimti nelegalius migrantus ir, aišku, iš, išgelbėti jų gyvybės iškilus situacijoms, nes e, jūs dirbate taip pat rengdami atitinkamą dokumentą ir gyvybių išsaugojimas yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių, nes taip pat su Tunisu ir Maroku rengiame mobilumo priemonių paketas su Libija kol kas neaišku, kai bus, dabar žiūrėsime, kaip baigsis rinkimai ir taip pat numatome bendradarbiauti e, su šia šalimi vėliau. Dėl saugumo džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pritarė JAV ES PNR sustarimui didelę daugumą, tai e, išjudina. E, klausimą iš mirties taško ir mes užtikrinsime iškumą piliečiams ir oro bendrovėms. E, darybos dėl PNR su Kanada vyksta šiandien po pietų. Ponas Prybė jums pristatys um, šį klausimą plačiau. Taip pat e, tikiuosi, kad galėsime dirbti toliau dėl ES PNR pasiūlymo. Ponas Kirchhoff dirba šioje srityje. Tikiuosi, kad dėl kibernetinių nusikaltimų direktyvos bus pasiektas starimas ir bus daugiau dėmesio skirta teisės saugos veiksmams ir bus kuriamas naujas e, centras skirtas kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. E, jis identifikuos e, pagrindinės grėsmės, padės policijai bendradarbiauti, taip pat dirbs, kontroliuos padėti tokiuose srityse kaip internetiniai nusikaltimai, vaikų pornografija ir panašiai. Uh, kibernetiniai nusikaltimai plinta, jie kelia grėsmę mūsų ekonomikai ir vartotojams, nes žmonės nebepasitikė internetu, spręsdami savo kasdieninius reikalus. Reikalinga vizija, kad žinotumėme, kaip kovoti su kibernetiniais nusikaltimais plačiaja prasme. Ir dabar aš rengiu Europos kibernetinio saugumo strategiją kartu su Nelikrus ir Ledi Ashton. Šis strategija įrodys, kad laisvė, saugumas kibernetinėje erdvėje nėra abipusiškai vienas kitą eliminuojantis dalykai. Mes turime pasirūpinti saugumu ir taip pat e, pasirūpinti, kad interneto vartotojai jaustųsi saugus. Taip pat aš esu pasiūlysi kartu su Eriku Gaudanu programą, kaip būtų galima kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis kovoti su lytiniais nusikaltimais, kurie e, internetu ir labai svarbu kovoti su tokiais žiauriais nusikaltimais. Ir čia nepakanka vien tik tai deklaruoti principus. Direktyva dėl vaikų pagrobimo buvo labai svarbu žvingsnis į, į priekį. Dabar perinant prie Europolo, vienas svarbesnių projektų ties, kuriais dirbame, yra atnaujinta, atnaujintas agentūros teisinės pagrindas, e, darbai baigsis iki metų pabaigos, taip pat yra teikiami pasiūlymai dėl SIPOL, e, policijos koledžio ir taip pat bendrai dėl ES teisėsaugos pareigūnų mokymo programos. Dėl terorizmo, kaip žinote, mes praeitų metų rugsėjo mėnesį pradėjome uh, renkti tokį samoningumo tinklą, kur keičiamasi patirtimi, žiniomis, e, tą daro praktikai vietos lygmenių, taip pat teikiami patarimai komisijai, valstybėms narėms dėl geriausios įmanomos praktikos. Sistema veikia, aštuonios darbo grupės e, įtraukia įvairius veikėjus iš, visur iš Europos, interneto, socialinė žiniasklaida, Taip pat kalėjimų įstaigos, probacinės e, įstaigos irgi yra įtrauktos ir bus surinktas netgi aukšto lygio simpozijumas šio klausimo. Dabar kova su nusikaltimais. Tikriausiai žinote, kad jau kurį laiką mes peržiūrėjome duomenų saugojimo direktyvą ir konsultuojamės su įvairiais veikėjais, teisės saugos pareigūnais, teisėjais, pilietinės visuomenės atstovais, vartotojais ir panašiai. Taigi tose konsultacijose sutikau su įvairiais veikėjais, norėdami užtikrinti darnumą, turėsime šiek tiek pakoreguoti duomenų saugojimo direktyvą, tačiau ji turės būti koreguojama atsižvelgiant į elektroninio privatumo direktyvą ir apskritai į bendrai duomenų apsaugos taisyklių kontekstą. Su komitetu susitikau prieš dešimt dienų ir e, Krim komitetus tikau prieš dešimt dienų, taigi aš e, daugiau apie tai nekalbėsiu. Žinau, kad Kipro pirmininkavimui tai yra labai svarbu, konfiskavimo teisės aktai, čia daug pasiekta pažangos. Panašu, kad 13 metais viskas bus parengta kartu su pirmoji, pirmo, pirmąją ataskaitą apie kovą su korupcija ir po to bus seks rekomendacijos kiekvienai valstybei. Taip pat praeitą savaitę, prieš dešimt dienų, komisija patvirtino ES strategiją, bandant, eradif, bandant panaikinti priekybą žmonėmis ir dabar turime priemonę, kuri nustato aiškius prioritetus ateinančiam penkmečiui, konkretus veiksmai, kovos su nelegalia priekyba direktyva ir tokiu būdu galėsime darniau ir nuosekliau kovoti su nelegalia priekyba žmonėmis. Taigi, ponė pirmininkė, čia tokia bendra apžvalga, plati apžvalga įvairių klausimų, kurie patenka į mano darbo atverkę ir jūsų darbo atverkę. Aš labai trumpai, trumpai pristačiau visus tuos klausimus, nes e, norėčiau, kad ir komiteto nariai turėtų galimybę užduoti klausimus ir išklausyti mano atsakymų. Taigi, mielai dabar išklausyčiau jūsų klausimų. E, thank you very much, e, Madam Komisarė. Komisariai už. Dėkoju komisariai už uh, tai, kad aptarėte tiek daug klausimų per tokį trumpą laiką. Kalbėtojų sąrašas yra labai ilgas. Tai reiškia, kad kiekvienam norėčiau skirti dvi minutės, nes kitaip negalėsime aptarti visų darbo tvarkės klausimų. Taigi mes ir pabandėme pradėti darbą, kuo galima anksčiau, kad visi galėtų pasisakyti. Ponas Būsutil kalbės pirmasis, prašau. Ačiū, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisarė, kad atvykote. Trys klausimai, kuriuos norėčiau iškelti. Pirmiausia, visiškai pritariu Jums dėl Šengeno. Tai yra mums labai svarbu, svarbu ir Jums, ir mes pritarėme komisijos pozicijai, mes dėkojame už tai, kad remiate ir mūsų poziciją šio labai svarbių klausimų. Jūs teigiate, kad Jūs tikitės, jog pirmininkaujant Kiprui bus surastas šities kelias. Norėčiau paklausti, kas jūsų manimų būtų įmanoma išeitis iš šios sudėtingos aklavietės, kurioje atsidūrėme prieš surandant susitarimą, kad taryba galėtų priimti sprendimą. Antras dalykas - situacija dėl migracijos. Kaip žinote, aš esu iš to šalies, kuri šiuo metu tiesiogiai susiduria su šia problema, su imigrantų srautais. Ir panašu, kad tie srautai tikrai nemenki. Pastaraisiais metais dar galėjome viską kontroliuoti, o dabar šiek tiek e, viskas lysta mums iš rankų. Sunkiai galime kontroliuoti padėtį, tai kelia labai daug nerimo tiek e, dėl to, kad norime išvengti tragedijų, kaip jūs labai teisingai paminėjote, tragedijų jūrose ir taip pat e, kalbame apie valstybių narių vidinius pajėgumus. Ir mano šalyje tūkstantis žmonių jau yra atvykę, tai yra 200 tūkstančių Vokietijai. Ta reikštų mums tas tūkstantis, norėčiau tiesiog pailustruoti, ką reiškia toks imigrantų skaičius ir prieglopšio prašytojų skaičius. Deja, komisija Europa, Europa kiek e, matau, labai vangiai sprendžia tas problemas, o mums kaip šaliai labai svarbu žinoti, ką mano komisija ir ką jie ketina daryti, kad mums padėtų esant tokiai sudėtingai situacijai. Tačiau tikrai žmonės tikisi, kad Europa sprendžia tą problemą sudalyvaus. Dabar e, kitas dalykas. Situacija Rumunijoje yra tai, apie ką jūs nekalbėjote, tačiau komisijos pirmininkas paskelbė pranešimą spaudai praeitą savaitę, išreiškė susirūpinimą dėl susiklošiusios sudėtingos situacijos Rumunijoje. Mūsų pirmininkas ponas Dol, mūsų frakcijos pirmininkas, irgi nekarta paskelbė pareiškimą spaudai ir išsakė didžiulį susirūpinimą dėl to, ką būtų galima laikyti kaip ir valstybės perversmų toje šalyje. Yra trys per keturias dienas aukščiausi pareigūnai nušalinti šalyje, per keturias dienas. Ir vėlgi šalia to dar yra užsipuolami teismai, jų nepriklausomumas, taigi aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės ir ką jūs kaip komisijos narė manote, ką būtų galima daryti pagal septintąjį sutarties straipsnį, straipsnį Rumunijos atžvilgiu. Dėkoju. Uh, Dėkoju dar porą kolegų norėtų pasiklausti. Pone Romero Lopes. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū ponia mm, Alstrom, tikrai labai gaila, bet jums teko sudėtinga užduotis. Aš norėčiau nuoširdžiai jums padėkoti už jūsų dalyvavimą. Labai gerai būtų, kad jūs dalyvautumėte galbūt netgi ir dažniau mūsų posėdžiuose. Taip galėtumėte mums daugiau informacijos pateikti ir samesnės informacijos pateikti e, tais klausimais, kuriuos labai glaustai apžvelgėte. Galbūt rugsėjo mėnesį galėsite detaliau apie tai pakalbėti ir dabar pristatytus e, pasiūlymus išsameu panagrinėti. Dabar kas dėl mūsų visai neseniai išgyvento laikotarpio, tai e, pasirodė, kad e, Europa visiškai neturi tinkamo atsako toms situacijoms, e, su kuriamis tenka susidurti. Ypač problemų kyla ir su Schengen. Beje, e, susidurėma su įvairių pasienio valstybių e, sienų kontrolės problema. Man atrodo, kad pakankamai įsigilinti į visą tai, kas įvyko nepavyko, tai yra nepavyksta mums pakankamai įsigilinti į visas problemas e, at, iškilusias nuo Šengeno įsigaliojimo. Kol kas nėra aišku, ar tikrai visos regioninės programos atitinka e, mūsų visų lūkesčius. Europos Sąjunga turi regioninių apsaugos programų, tačiau ar Malta, ar Graikija, ar Baltarusija, ar Rumunija. Ar šių, jeigu šių šalių pavyzdžius paminėtume, tai neaišku, ar tikrai čia yra e, pasienio kontrolės pro, gra, problema. Mes nežinome, kaip iš tikrųjų yra, kaip yra su tais sulaikymo centrais. E, na, mums iš esmės kyla bėdų dėl informacijos bei skaidrumo trūkumo. Dabar dėl informacijos apie Šengeno sistemą mes bent jau kol kas nesame išsamių atsakymų į mūsų klausimus gavę. Atsakymai labai dažnai būna formalūs, kalbama apie katastrofas, apie strategijas ir tokiems reiškiniams, ko gero, atsakas turi būti stiprus, jis negali būti toks silpnas, kokį dabar iki šiol bent jau turėjome. Na, Aš tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį bus, turėsime galimybės e, pakalbėti išsameu apie silpnybės ES sistemoje bei trūkumus. Ačiū. Dabar ponia Vikštruo Mišaldė. Ačiū pirmininkė. Kaip visi žinome, kad dabar darybos dėl Dublino 2 jau beveik baigėsi, baigėme susitarti Ir kai bus patvirtintas reglamentas, Dublino, Dublino nuostatos tikrai pagerės, turėsime daugiau teisinio aikštumo, geriau apsaug, aiškumo, geriau apsaugosime prieglopšio prašytojus. Tačiau Dublinas nėra solidarumo priemonė pirmiausiai. Jūs pateikėte pernai gruodį berots komunikatą dėl solidarumo, O Dublinas niekada nebus solidarumo priemonė, net kai ir mano e, pranešimas bus patvirtintas. Aš apgailestauju dėl to, nes e, pirmoji kreipimosi valstybė vis tiek neužtikrins, kad pabėgėliai prieglopščio praštai būtų paskirstyti lygiai vienodai po visą Europos Sąjungą. Reikia galvoti, kaip pagerinti solidarumą tarp valstybių narių, ypač padėti tas valstybės narės, kurios, kaip minėjo mm, ponas Buzutilas, patiria ypatingą spaudimą. Rytoj balsuosime dėl e, pranešimo susijusio su didesniu, gilesniu bendradarbiavimu ES e, viduje prieglapščio sityje. Ir reikia mums pagalvoti taip pat toliau, kaip reikėtų sukurti sąžiningą prievalių pasiskirstimo mechanizmą. Ir taip pat norėčiau paklausti jūsų, ar numatote kokias nors priemonės, kurių būtų galima imtis, kad tą tikrai realiai užtikrintume. Pavyzdžiui, kitą kartą, kai bus vertinamas, tai yra po kelių metų, kai bus vertinamas Dublino uh, reglamentas, reikėtų gal pagal, pagalvoti apie tą mechanizmą, nes visi jo prašo, o šiaip aš visiškai pritariu jums, jūsų pozicijai dėl Šengeno, bet yra kitas klausimas ir daugiau nebeturiu laiko. Ponas Albrechtas. Ah, uh, Jūs at Jūsų pavadės nebuvo, sako pirmininkė. Jeigu jūs nieko prieš, tai pirmiausiai su žodį ponui Albrechtui, o paskui jums. Dėkuoju. Norėjau pasakyti keletą žodžių dėl e, duomenų saugojimo direktyvos peržiūros. Šiandieną gavau naujos informacijos apie iš Vokietijos Federalinės Respublikos e, apie normas e, e, skaičių, kai žmonės yra mm, pripažįstami nekaltais Vokietijoje. Matome iš duomenų, kad neinternetiniai nusikaltimai. 54 procentai yra išteisinimų, interneti, interneto nusikaltimų atveju 65 vaikų pornografijos atveju virš 80 procentų. Tačiau, kai aš žiūriu į šiuos skaičius, e, kuriuos pateikė Vokietijos federalinė policija, man tikrai uh, kyla daug klausimų dėl duomenų saugojimo direktyvos peržiūros. Šiuo metu matome, kad Vokietija prašoma įgyvendinti direktyvą ir e, žiūrėdamas iš teisinės perspektyvos, aš sutinku, kad tai teisinga, bet e, iš politinių pozicijų pasakysiu, kad man kelia surūpimą, jog direktyvos peržiūra reforma yra tarsi nusumta iš šona, e, vyksta e, elektroninė privatumo direktyva ir aš norėčiau paklausti, kodėl. Tai yra ir dėlsima dėl elektroninio privatumo direktyvos. Norėčiau paklausti, kodėl e, nutarta neskubėti. Tačiau e, vilkinimas šių klausimų yra ne teisingas dalykas, nes reikėtų galbūt dar ir pagalvoti, koks bus Europos teisingumo teismo sprendimas, nes e, Airijos aukščiausias teismas yra kreipęsis dėl išaiškinimo. Ir taip pat mes turime priimti naują direktyvą prieš uh, pradedant vykdyti tą reformą. Ačiū, dėkoju. Ponas De Jong. Prašau. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš keletą pastabų norėjau išsakyti. Norėčiau išgirsti gerbiamos komisijos narės paaiškinimus. Pirmiausia, Tai manęs nestebina tai, kad komisija kalba apie korupciją. Aš pats daravau, dar, dalyvavau darbo grupėje dėl Graikijos ir štai Graikijoje korupcijos mastai matuojami 20 milijardų eurų per metus. BVP tai didelį procentą sudaro netgi ir korupcija yra e, didžiulis krizę sunkinantis elementas ir tikrai negalime į jį neatsižvelgti. Be to dar dėl kelio gairių. Dabar gal komisijos nari galėtų mums išsameu apie tai e, pasisakyti. Man susidarė įspūdis, kad nepankankamai ambicingi yra tikslai šioje srityje, e, nes, kaip žinia, šis iššūkis yra tikrai didžiulis. Norėčiau paklausti komisijos, ar yra numatyta e, skirti papildomai lėšų, tiksliau apskritai, ar e, yra numatyta skirti lėšų e, Graikiai tam, kad būtų kovojama su korupcija. Tie 20 milijardų eurų nėra e, mokesčių vengimas ar išsikelimas į kitas šalis siekiant nemokėti mokesčių, tai nėra netgi ir šešėlinės ekonomikos mastai, tai yra tikri, tik, tikrų tikriausiai nusikaltimai ir norėčiau sužinoti, kas planuojama ir daryti šioje srityje. E, jums bei kitiems komisijos nariams mes siuntėme laišką, kuriame prašėme, kad e, kad e, korupcijos pirkimų srityje bei e, viešumo ir skaidrumo srityje būtų mums atsakymas pateiktas, nes nuo to priklauso mažų vidutinių įmonių likimas. Norėtume paklausti, ar komisija įmonių nusikalstamumo srityje kažką tai daro. Atsakymo nesulaukėme. Toliau kitas klausimas, e, kaip yra su darbuotojais, kurie iš trečiųjų šalių yra atvykę ir su jų išnaudojimu. Parlamente jau šiek tiek apie tai kalbėjome. Man atrodo, kad čia šiek tiek persidengia e, priekybo žmonėmis klausimas ir e, trečiųjų šalių piliečių dirbančių ES klausimas. Ar negalima būtų užtikrinti vienodo elgesio su trečiųjų šalių piliečiais? Ačiū dabar, žodis bus ponui Koelio. Jis yra pranešėjęs Šengeno klausimų. Prašom, pasidalinkite savo būkštaimais. Dėkoju. Dėkoju komisarė, kad atvykote už pasakytą kalbą. Aš Pritariu Jums, kad situacija yra įstrigusi ir aš norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog Europos parlamentas yra pasirengęs ieškoti išeities galimybių, tačiau turiu pasakyti, kad esame šiek tiek nusivylę pirmąją Kipro pirmininkavimo kalbą. Kažin ar tai yra geriausias būdas pradėti spręsti šį klausimą. Ir kaip žinote, mes esame, nesame pasirengę keisti šengeno taisyklių ir suteikti valstybėms narės, narėms įgaliojimus šioje srityje. Mes norime bendrijos sprendimo, bendrijos lygmen, bendrijos lygmen sprendimo ir mes iš parlamento pusės tikrai nenorime, kad būtų kontrolės priemonės numatytos be europinio priemonės mechanizmo. Norime ieškoti subalansuoto požiūrio sprendžiančią problemą, tačiau aš neįsivaizduoju, kodėl valstybės narės yra pasirengusios taikyti naujas saugumo priemonės. Pavyzdžiui, naujasis pažangių sienų paketas ir panašiai tą jos pasirengusios daryti, tačiau jos nenori apsaugoti laisvos menų judėjimo. Mes parlamente nesame pasirengę siekti naujų saugumo priemonių, neapsaugant e, piliečių judėjimo laisvės. Ir galiausiai dėl šiandieno informacinės sistemos, pagal numatytą grafiką, jau turėtumėme E, pradėti pereiti prie naujos sistemos gan greitai ir, kaip žinote, testų rezultatai buvo pozityvus, tačiau mes Europos parlamente negavome detalios informacijos apie rezultatus. Galbūt jūs galėtumėte papildyti mūsų turimą informaciją, tai būtų labai naudinga. Dėkoju. Ačiū, dabar tiek bus kalbėtojų, kitas bus dar numatytas klausimų raundas su dešimt naujų kalbėtojų ir dabar žodis komisijos nariai, kad jie atsakytų į klausimus pakomentuotų pasisakymus, o po to antrajame rate bus dar skiriama galimybė pasakyti dešimčiai kolegų. Ačiū pirmininkė, pasitengsiu labai trumpai ir aš mielai dar rugsėjo mėnesį gal aptarsiu kelis klausimus konkrečiau. Kalbant apie šiandieną. Pone Busutil, aš naujo pasiūlymo nesu numačiusi. Tačiau mes dirbame su ponu Koelija ponia Weber, ir ieškome būdų, kaip būtų galima išspręsti nesutarimus. Ir tikimės, kad kartu su nauja pirmininkaujančia valstybė ir valstybėmis narėmis mums galbūt pavyks po vasaros, kai šiek tiek nurims jausmai ir emocijos, pradėti ieškoti tokių išeities galimybių. Aš visiškai pritariu parlamento ambicijoms, tačiau vis tiek manau, kad galbūt yra būdų iš, išbristi iš situacijos. Kol kas situacija nėra džiuginanti, aš nesu labai optimistiškai nusiteikusi. Tačiau susėsime kartu su partneriais ir bandysime paieškoti išeities galimybės. Ir aišku, su parlamentu dirbsime daug, kad e, iškirstumėme naujų idėjų ir minčių, nes reikia sustiprinti šiandieną ir tą daryti reikia teisingai. O tai, kas yra dabar pasiūlyta, tai iš tiesų to nepakanka. Dėl Rumunijos vicepirmininkė Reding daug pareiškimų yra padariusi šiuo klausimu, mes esame labai sunerime komisijoje ir trečiadienį ryte, kai vyks kolegijos posėdis, mes aptarsime Rumunijos situaciją su visais komisarais. Kadangi tikrai mums irgi neramu dėl to, kas vyksta ir institucijos turi būti gerbiamos. Dėl Maltos aš puikiai Esu gerai informuota ir gaunu nuolatos kasdien informacijos apie jūsų salą. Komisija yra pasirengusi padėti ir su finansais, ir ekspertais. Ir aš jau nekartą sakiau, kad esame pasirengę pradėti perkelimo projektus iš Maltos, bet viskas priklausys nuo kitų valstybių narių noro dalyvauti tose programuose. Ir pažiūrėsime, ar bus įmanoma to pasiekti. Vidaus reikalų ir teisingumo tarybos posėdėje po dešimties dienų bus kalbama apie tai. Pakalbėsime su ministrais, ką būtų galima padėti, e, kaip galima padaryti padedant Maltai. Pone Lopes, mes prieš mėnesį paskelbėme sveikatos būklės patikrinimą dėl Šengeno erdvės ir mes e, iškart tą pačią dieną pirmininkams atsintėme tą uh, to tyrimo rezultatus. Ta darysime kas pusmetį, tam, kas šiandienas būtų skaidresnis, kad teisingiau valdomas būtų. Taigi reguliariai mes ministrų taryboje ir taip pat Europos parlamente, aš įsivaizduoju, vyksta tos diskusijos, bandant numatyti, išvelgti problemas ir tas daroma yra kas pusmetį, tiesiog bandome įvertinti iššūkius, problemas. Tai yra viešas, vieša ataskaita ir mes per pastaruosius šešis mėnesius vienuolika atvejų išanalizavome ačiū, ponė Vikstrom, aš pritariu Jums, dėkoju už Jūsų atliekamą darbą dėl Dublino. Kaip ir Jūs, taip ir aš norėjome, kad sus, suspendavimo mechanizmas būtų numatytas, kol kas jo nėra, bet mes tengiamės, kad bent jau kažkaip ta idėja būtų atspindėta kiek įmanoma. Rengiamės kitiems metams dėl bendrų, bendro prieglopščio politikos pritaikymo, Stokholmo programoje tai yra numatyta. Uh, nenorėčiau sakyti, kad valstybės narės tam labai pritarė, bet bent jau į darbo atvirkę tai yra įtraukta ir bus bandoma pradėti diskusijas ir pažiūrėsime, ką būtų įmanoma padaryti. Tai būtų vienas e, galimas problemos sprendimo būdas. Taip pat, e, kalbant ir apie solidarumą, ir laukiu jūsų pranešimo apie europinį solidarumą ir pakeitimus. Pone Albrecht, e, duomenų saugojimo reforma. Mes nekartą apie tai kalbėjome ir, kaip žinote, tas vertinimas, kurį pristačiau ir čia, rodo, kad komisija numatė nemažai problemų dabartinėje sistemoje, dabartiniuose teisės aktuose dėl taikymos ryties, dėl to, kas gali gauti informacijos, informacija tiekiama piliečiams, kiek saugomi duomenys ir panašiai, ir taip pat dėl to, kiek tai kainuoja. Taigi iš tiesų ten silpnųjų pusių yra nemažai ir reikia kažką keisti. Didžiausia problema yra ta, kad na, pati taikymos rytis Dėl duomenų privatumo direktyvos. Čia vėlgi yra numatyta galimybė valstybėms narėms kalbėti apie bendrus saugumo, bendras saugumo problemas, pasitelkti tokią formuluotę. Ir čia reikia užpildyti tą spragą, kuri susijusi ir su elektroninio privatumo direktyva, kurią reikia irgi pakoreguoti, taip pat ir duomenų saugumo direktyva. Elektroninio privatumo direktyva bus peržiūrėma, bet kol kas tai nevyksta ir jūs teisingai sakėte, kad ją reikia vertinti bendrai, vertinant pažangą dėl plačių duomenų apsaugos direktyvų. Tai visa tai susiję tarpusavyje ir aš puikiai žinau apie tą atvejį Airijos teisme. Man atrodo, dar prireiks metų, kol ta byla bus baigta nagrinėti, taigi pažiūrėsime, koks bus rezultatas ir tada mes į tai atsižvelgsime pačiame procese. Ponas Dejongas dėl korupcijos pasisakė, taip mes rengiamės kitų metų ataskaitai dirbame su vėliais ekspertais įvairiose valstybėse narėse. Visiškai jums pritariu, kad korupcija tikrai sumenkina pasitikėjimą demokratinėmis sistemomis ir taip pat suvaidina svarbu vaidmenį ekonominėje krizėje, nes daug pinigų prarandama iš teisėtos sektoriaus, jūs minėjote Graikijos pavyzdį, bet dėja yra ir kitų. Korupcijos problemos Graikijoje yra sprendžiamos. Darbo grupės, kurie dirba su Graikija, Mes gauname iš jų taip pat informacijos iš vidaus reikalų generalinio direktorato. Na ir visa tai, ką Jūs minėjote, visa tai bus įvertinta kitų metų ataskaitos kontekste ir tikiuosi, kad rūdienį galėsime detaliau jau pasikalbėti apie tai, kaip, kaip vyksta darbas dėl to pranešimo, dėl tos ataskaitos. Dėl darbdavių ir piknaudžiavimo problemos mes sprendžiame tą problemą. Yra sankcijų darbdaviams direktyva numatyta, kuri turi būti gyvendinta valstybės narėse, taip pat priekybo žmonėmis ataskaitoje irgi prašoma, kad valstybės narės daugiau imtųsi veiksmų šioje srityje. Dėl SIS e, sakėte, kad ataskaita yra pozityvi, kol kas nėra oficialiai paskelbti oficialūs rezultatai, bet ateinančiomis dienomis e, tos ataskaitos rezultatai bus paskelbti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau pasakyti, kad dar dešimt kolegų nori paklausti. Prašyčiau nelgiau kaip vieną minutę kalbėti, tada turėsime galimybę išklausyti atsakymų. Komisarė pažadėjo mums tęsti dialogą rugsėjai. Manau, kad taip galėsime išspręsti klausimą. Pane Gjum. Turėjau ilgą klausimų sąrašą susirašė. Jūs, jūs sakėte, kad prieglapščio pakete nemažai gerų rezultatų pasiekta tikrai. E, na, aš nenorėčiau dabar kartotis, e, bet vis tiek norėčiau sakyti savo abejonės dėl bendrosios prieglopščio sistemos, nes joje yra tikrai spragų. Tik dabar naujųjų dokumentų, naujųjų patvirtintų dokumentų pridėtinė vertė gali nebūtinai atitikti tai, ko mes tikimės iš prieglapščio paketo. Na, aš bijau, kad jų pridėtinė vertė nėra pakankama. Uh, ypač naujojoje versijoje. Aš norėčiau jūsų nuomonę apie tai išgirsti, juo labiau, kad visai greitai trialogas bus rengiamas ir galėsiu jūsų atsakymą išgirsti jau visai greitai po keletos e, minučių netgi. Dėkoju. Dėkoju, kad laikėtės kitą laiko dabar. Pone Stargentinė, ačiū pirmininkė porą klausimų. Pirmasis Rumunijos. Problema, kaip supratau, komisija kitą savaitę turės pateikti pažangos ataskaitą ir įdomu, ar galėtumėte pasakyti, kas bus toje pažangos ataskaitoje ir kitose, bet pirmiausia apie Rumuniją yra praeitą savaitę, jos įvykiai turės kokios nors įtakos. Ir taip pat e, komitetas. E, E, galbūt turėtų įtraukti į darbo tvarkę šių dviejų pažangaus ataskaitų svarstymą dėl Bulgarijos ir Rumunijos. E, toliau e, duomenų saugojimo direktyva. Jūs daugiau ir mažiau sakėte, kad Vokietija bus laikoma pažeidėja. Aš nežinau, kaip bus su pakeitimais. Jeigu bus galbūt dabar, e, jeigu bus e, vis tik tai geriau būtų ne bausti Vokietijos, bet pateikti naują pasiūlymą. Vokietija sako, kad neaiškus tikslai yra direktyvos. Uh, ir tai yra rimta problema, kurią jūs turėtumėte pare, pakeisti. Mes nebeturime laiko dar metus laiko ir man atrodo, kad Vokietiją dabar kaltinti būtų neteisinga. Dėkui, ponas Papanikolao. Ačiū dar kartą, ponė komisarė, kad lankotės. Labai gerai, kad atvykote prieš vasaros atostogas. Trys klausimai. Pirmasis. Dėl prieglopščio procedūrų Graikijoje žinote, kad Labai trūksta lėšų mano šalyje. Taip pat e, komisija turėtų išmokėti e, e, prieglopščių imigracijos klausimams tam tikras sumas. Ir norėčiau paklausti paklausti jūsų dar kartą. Jūs tarsi bandėte atsakyti ir palikote atvirą klausimą. Ar jūs e, siesite finansavimą su darbuotojų samdymu? Mes turime naują agentūrą, bet neturime e, darbuotojų. Mes tarsi, mums neleidžiama samdyti papildomai naujų darbuotojų. Trečias dalykas. EPROS e, situacija, labai rimta situacija. Uh, E, labai daug e, atsiranda naujų migrantų iš Turkijos, srautai didėja, komisija ėmėsi iniciatyvų, ar dabar, jūs taip sakėte, ar e, komisija dar papildomai ką nors pasiūlys, mes matome iniciatyvas, bet kol kas srautai nemažėja. E, žmonės sulaikomi, bet e, toliau niekas nedaroma ir srautai nemažėja. Jūs minėjote redmisijos e, susitarimą su mm, Turkija. Mes vėliau dar svarstysime šį klausimą pagal darbo tvarkę, bet aš nežinau, kaip tai sėsi su vizų dialogu, tai politinis galbūt klausimas. Galbūt dabar galima 2002 metų susitarimą pritaikyti dabartiniai situacijai, kol bus visiškai galtinai susitarta dėl naujo ir admisijos susitarimo. Ačiū. Pone Keller. Ačiū. Kadangi visi jau klausė apie šiandieną, tai aš nebeklausiu. Norėjau paklausti apie išmanesias sienas. Prisimenu, kad nebuvo labai aišku, kokiam tikslui tokios išmaniosios sienos bus pritaikytos ir galbūt yra kokiu nors naujų rimtų poslinkių šioje srityje. Aš nežinau, kad ar bus labai gera uh, mintį siūlyti vėl tą klausimą prieš užtikrinant pakankamai laisvės ties vidaus sienomis. Toliau e, gelbėjimas jūroje, jūs sakėte, tai labai svarbu komisija, aš pritariu tokiai minčiai. Neseniai e, Europos taryba parengė ataskaitas dėl mirčių jūroje ir nemažai rekomendacijų ir išvadų ir juose matome, kad e, stebėsena ir sulaikimas nėra ir nustatymas vietos nėra problema, bet pats e, išgelbėjimas laivo yra problema. Aš norėčiau paklausti, ar jūs turite kokių nors naujų pasiūlymų, mm, atsižvelgiant į Europos tarybos rekomendacijas ir kaip žiūrite į Europos tarybos išvadas, pažiūrėjau, kas yra atsakingas už ką ir kaip padidinti politinę valią. E, ačiū, atsiprašau, kad tikrai verčiu jūs trumpai kalbėti. Dabar ponas Bronks. Girdėjome, kad reikia pritraukti iš trečių šalių kvalifikuotus darbuotojus. Europos Sąjunga vis tik tai turi lab, gal labiausiai išsilavinusius žmonės, ar tikrai reikia tų trečiųjų šalių darbuotojų. Ir jeigu jie atvažiuos iš trečiojo pasaulio šalių, ar tikrai teisinga pritraukti tuos žmonės, kurie įgavo brangų išsilavinimą, ypač sveikatos apsaugos srityje, ar tos E, šalys gali sauliaisti tokius dalykus. Ir Frontex rektorius yra sakęs, kad daugelis nelegalių migrantų, kurie atvyksta prie Turkijos Graikijos sienos, neturi dokumentų. Ar galima užtikrinti, kad žmonės, kurių iškilmės šalis bus nežinoma, nebus e, laikomi, jiems nebus teiktas pabėgėlio statusas? Ačiū. Ponas Enčių. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei comisar. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarį Malstrom už uh, pasisakymą, už tą pasiaukojimą, kurį rodo ginant Šengeno erdvę. Taip pat labai esu dėkingas už tai, kad ji atvirai su mumis bendrauja Europos parlamente. Aš nekartosiu to, ką sakė kolegos, bet kadangi kai kurie paminėjo situaciją Rumunijoje, tai aš norėčiau komisariai keletą dalykų pasakyti. Norėčiau paprašyti, kad komisarė atliktų skubę analizę, norime, kad analizė būtų objektyvi, neįtakota ir pamatysite, kad tai, kas vyksta Rumunijoje dabar, yra iš principo demokratijos atkūrimas. Mes užkertame kelią prezidento diktatūrai, kuri vyravo trejus su pusę metų, vadovaujant ponui Bazesku. Jūs pamatysite, kad viskas, kas vyksta, yra visiškai, atiti, visiškai atitinka konstituciją, teisės aktus, yra legalu, laikantis taisyklių, kurios buvo numatytos ankstesnės e, partijos, demokratų, liberalų ir paties prezidento, kurios galiojo per pastaruosius trejus su pusę metų. Taip, viskas vyksta greitai, bet taip yra dėl to, kad žmonės prarado kantrybę, negali su tuo taikstytis daugiau. Liepos 29 dieną vyks e, referendumas ir tuomet žmonės balsuos už arba prieš tai, kas vyksta dabar prezidento nuvertimą taip pat norėčiau pasakyti, kad niekas niekuomet nebandys kenkti teisingumo sistemai. Teisingumo sistema ir toliau bus laisva, nepriklausoma, tai yra svarbiausias Rumunijos valstybės ramstis. Ir darysime priešingai tam, kas vyko per trejų su pusę metų vadovaujant prezidentui diktatoriui Bazesku. Aš manau, kad tai tokia yra tiesa ir Europos komisija pati turės įsitikinti, kad tai, kas vyksta, yra visiškai teisinga. Pirmininkė, aš manau, kad e, situaciją Rumunijoje aptarsime gal vėliau, dabar neturime tam pakankamai laiko. Kągi, ponas Antonesku. Pone Antonesku. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pakalbėti apie situaciją Rumunijoje ir išsakyti keletą savo komentarų, nes privalau sureaguoti tai, ką sakė, pasakė kolega. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes neturiu daug laiko. Tai, ką matome šiandieną, yra siaubingi europinių vertybių pažeidinėjimai Rumunijoje, visiškai nėra laikomasi galių atskirimo ir pusiausviros principų, Aišku, negalime kalbėti apie demokratijos atkūrimą Rumunijoje. Argi kolegos gali patikėti, kad per penkias dienas galime pakeisti parlamento pirmininką, senato pirmininką, ombudsmeną ir kitą dieną pakeisti įstatymus ir nuversti prezidentą. Primant vyriausybės sprendimus, ar tai yra demokratija? Žinoma, kad ne. Na ir jeigu Kopenhagos kriterijai, su kuriais esate visi gerai uh, susipažinę būtų privalomos Rumunijos stojimo Europos Sąjunga sąlygos, teisinės valstybės principai, demokratinės valstybės principai, tai kaip tuo met mes galėtumėme matyti tokius dalykus, kai Europos Sąjungos valstybėje narėje taip pažeidinėjami demokratiniai principai. Pirmininkė, norėčiau paprašyti visų netesti tų diskusijų. Mes žinome, patys vengrai iš savo patirties, kaip sudėtinga, kai taip atsitinka, tačiau bus parengta ataskaita ir mes šiame komitete, aš manau, dar apie tai kalbėsime. Pone Bauer. Ačiū. Kadangi laiko turime nedaug, aš paliksiu savo klausimus rugsėjo mėnesį. Nuostabu. Ačiū. Ponas Jimenez. Ponė Jimenez. Eh, sí, <coughs> buenas tardes. Eh, quería agradecer a la. Labą dieną. Aš norėčiau padėkoti gerbiamai komisijos nariai už jos dalyvavimą posėdė bei už ryštą ir už visą šią energiją, eh, su kuria ji gina mūsų piliečių prioritetus. Ypač norėčiau padėkoti už visą darbą atliktą Šengeno srityje. Norėjau Jums užduoti klausimą. Mano ekspertai terorizmo ekspertai baiminasi dėl to, kas šiuo metu vyksta nusikalstamumo bei terorizmo srityje, ypač e, arabų pavasario šalyse. Norėčiau e, paklausti, ar jūs žinote, kas vyksta tose šalyse bei kokia situacija yra tose šalise, kurios turi jūros sienos su mano nurodytomis šali, e, šalimis. Jūs sakėte, kad kitų metų pradžioje turėsime daugiau informacijos apie šią erdvę. ypač terorizmo srityje ir, pavyzdžiui, terorizmo aukų klausimų. Norėčiau, kad jūs ir toliau taip pat energingai dirbtumėte tam, kad būtų palaikomos visos ir ne tik terorizmo aukos, bet taip pat ir terorizmo aukos. Pane Koracija Bilt, Ačiū, aš labai trumpai. Norėčiau padėkoti komisariai už darbą ir pasiaukojimą. Dėl vizų, norėčiau šį vietą pasakyti, jūs kalbėjote apie dė... tai, kad vyksta dėrybos dėl suspendavimo straipsnio, abipusiškumo ir panašiai, dėl galimų Vakarų Balkanams vizų režimo suprastinimo pažeidimų. Tačiau aš norėčiau išgirsti jūsų atnaujintą vertinimą, kaip realiai viskas vyksta, nes jūs labai greitai ir puikiai sureaguojate, kai mes tik tai pamatome kokių tai piknaudžiavimo atveju, taigi norėčiau sužinoti, kaip vyksta dabar bendradarbiavimas su šalimis gavėjomis. Kitas klausimas dėl vizų su Turkija. Žinome, kad e, politiškai viskas įsisenėjo, bet e, mums kaip ir pavyko situaciją išjudinti ir surasti kitų būdų, kaip būtų galima palengventi kelionę, keliones ir keliavimą ypatingai verslininkams, studentams iš Turkijos Ir aš manau, kad labai svarbu mums kažkaip kažką bandyti daryti su tomis vizomis. Ačiū. Komisarė, prašau žodis Jums. Uh, labai ačiū. Pone Gijom, komisija dalyvauja visuose trialoguose ir mes puikiai žinome, kad yra likę problemų nežiūrint visos pažangos. Uh, skirtingose trialoguose dėl prieglopščių. Ir visiškai pritariu parlamentui, turime užtikrinti, kad sukursime papildomos vertės ir kad tikrai pasieksime pažangos nebejoju, darybos bus labai sudėtingos rudenį. Pone Sargentinį klausė apie CBM pranešimą. CDM pranešimą ataskaita. Ji bus e, pristatyta Liepos 18. E, Catherine Day atsakinga už tai. E, vidaus e, reikalų teisingumo generaliniai direktoratai prisideda ir e, aš tiesiogiai neatsakiau už tai, bet manau, kad visos mintys, kurias jūs išdėstėte, atsispindės ataskaitoje dėl Vokietijos kaltinimo pažeidinėjimais. Kaip kalbėjo apie tai ponas Albrechtas, jis tikriausiai supranta teisinės priežastis. Vokietijoje numatyti dviejį metai 2005 metų direktyvai įgyvendinti ir komisija turi užtikrinti, kad visi laikysis taisyklių. Vokietija dar kol kas neįdėgė pakeitimų, o mes savo ruoštų norime pakoreguoti direktyvą, bet tai užtruks nemažai laiko net jeigu mes e, pakeistume direktyvą taip, kaip jūs e, kaip jums patiktų, bet pasiūlymas, kol bus patvirtintas e, praeis keli metai ir valstybės narės šiaip turi laikytis dabartinių reikalavimų, dėl to Vokietija yra kaltinama nesilaikanti, pažeidusi direktyvą. E, Pone Papanikolau, mes suvokiame, kokios problemos yra e, Graikijoje. Trečiadienį susitinku su e, naujoju ministru Graikijos, su juo kalbėsime apie tai, kaip mes toliau galėtume padėti Graikijai, kai e, sudaryta nauja vyriausybė, suvokiame, kokia yra problema dėl įdarbinimo, dėl įsisavinimo pajėgumų. Komisija numačiusi yra lėšas, tačiau įsisavinimo pajėgumai kelia problemų. Mes pasižiūrėsime į darbuotojų klausimą, ar yra būdų kaip išspręsti šį klausimą, atsižvelgiant ir tautinius įsipareigojimus, yra problemų. Taip pat dėl Turkijos Jeigu susitarsime dėl readmisijos, būtų labai labai gerai. Dabar jau parafuotas susitarimas e, Turkijos ir pasakė Turkija, kad vėliau E, pasirašy, ratifikuos e, jį, o mes paraleliai pradame dėrybas dėl vizų ir bandome gilinti bendradarbiavimą su Turkija. Tikimės, kad turkai gali daugiau dar pada, galės daugiau padaryti, jie bendradarbiauja, bet mūsų nuomonė galėtų dar daugiau pasistengti pasiekti rezultatų dėl sienos. Pone Keller, dėl išmanių sienų du klausimai. Pirmasis e, siekia siekiama palengvinti e, keliautojų registravimo programas sąžiningiems keliautojams. E, e, Niderlanduose bus gyventinama problema, kitur išvykimo sistema bus taikoma, nebebus štampai dedami pastuose, o bus registruojami E, keleiviai, keliautojai e, elektroniniu būdu, bet mes rudenį grįšime prie šio klausimo ir pateiksime įvairių minčių prieš suformuodami galutinį sprendimą dėl Frontexo. Kaip žinia, yra naujas reglamentas, Frontexas jau e, samdo, ketina pasamdyti asmenį, kuris bus atsakingas už žmogaus teisės. Labai aiškiai naujame e, reglamente sakoma, kad valstybių narių pareigūnas, bet kuris e, turi laikytis tarptautinių teisių, tarptautinių konvencijų. Jeigu taip nebus, tai atitinkama šalis gali būti suspenduota ir mes tikimės, kad nedelsiant įsigalios šis reglamentas. Pone Bronksai, taip mums reikia naujų kvalifikuotų darbuotojų iš trečiųjų šalių. Daugelis šalių ir bendrovių sako, kad joms trūksta ES žmonių ir jos ieško jų kitur ir valstybės narės. Ne komisija nusprendžia, e, kaip e, veikti, o mes norime supaprastinti procedūrą tiems, kurie nori pasikviesti inžinierių, informacijos technologijų e, specialistų ar gydytojų iš kitų šalių dėl e, neužfiksuotų prieglopščio prašytojų, prašy, kurie neturi dokumentų, taip tai yra problema, yra būdai nustatyti, iš kur atvykęs žmogus, ne, net jeigu jis ar jį negali įrodyti, iš kur yra, pas, ar neturi dokumentų. Pone Kimenės, yra e, problemų dėl organizuoto nusikalstamumo, teroristinių nusikaltimų. E, Sahelėje yra labai daug problemų turime priežasčių galvoti, kad tai gali būti susiję ir su ginklais ir kad yra tam tikri ryšiai. Mes dabar mm, bandome dirbti su vyriausiai galiotinė Ashton ir su e, Žildė Kiekovė, e, kuris yra atsakingas už antiteroristinę veiklą ES. Mes stebime tendencijas šiame regione. Pone e, Bilt, dėl e, vizų Balkanams E, labai pagerėjo bendradarbiavimas. Visuomet e, tarp komisijos ir e, Balkanų šalių vyko bendradarbiavimas sklandžiai. Mes patvirtinome veiksmų planą su Kosovo vyriausybė, bet girdime iš jūsų šalies, iš mūsų šalies abiejų, pranešimus apie tai, kad Bosnijos piliečiai pažeidinėja vizų režimą. Rudenį bus Frontexo nauja ataskaita pateikta, duomenys iš visų šalių matysime ir tada pasižiūrėsime, per dial, palaikysime dialogą su tomis šalimis ir e, galvosime, kaip užtikrinti laisvą judėjimą sąžiningų keliautojų ir kaip kovoti su įvairiais nusikaltelių tinklais. Dėl Turkijos bandome pasitelkti, pasinaudoti vizų kodeksu, kaip galima plačiau ir siūlome primiktinai valstybėms narėms tą daryti. E, studentams, vaikams, mokslininkams, verslininkams e, galima mažinti įkainius už visas, taip pat paspartinti procedūras, yra šalims numatyti bendri dokumentai, kurių prašoma išvais veiksmų tarnyba ir valstybės narės gali skirtingose vietose kurti naujus, e, steigti naujus centrus. Turkija kol kas to nėra, bet mes sieksime dėkti tokius centrus toliau daugkartinio įvažiavimo vizą numatoma. Mes jau pasiekėme kai kuriuose srityse pažangos, ne visur, bet jau yra matomų rezultatų. Tai yra susijęs su nuolatiniu dialogu su Turkija dėl e, geresnio mobilumo. E, E, tai yra standartinės procedūros, kaip kad ir palaikant dialogą su kitomis šalimis e, šioje srityje. Pirmininkė, atsiprašau, kad taip e, skubėjau, bet noriu atsakyti visus klausimus, o grįšiu dar rudenį ir tiksliau pašnekėsime apie kai kuriuos konkrečius klausimus. Labai ačiū. Dėkoju, kad tiek daug klausimų per tokį trumpą laiką aptarėte. Na ir prie jų dar grįšime rugsėjo mėnesį. Linkiu visiems geros vasaros, gerų vasaros atostogų, visi jų nusipelnėme. Okay, and now we, we are continuing with... Ačiū. Tęsėme darbą. Kitas darbo tvarkės punktas. Mainų pagalbos ir mokymų programa siekiant apsaugoti eurą nuo padirbinėjimų. Tai yra Periklis 2020 programa. Pranešėja yra ponia McIntyre. Ir aš norėčiau dabar pakviesti ponę McIntyre E, prašau tų, kurie nori išėti iš salės, e, išėti kuo galima greičiau, kad galėtumėme tęsti darbą ir aptarti kitą klausimą. Periklis 2020 programa baigia galioti 14 metų, 13 metų pabaigoje. Na ir reikalinga nauja programa, kad užtikrintumėme finansavimo kovoje su euro padirbinėjimu testinumą. Na ir Europos parlamentas turi iš, išsakyti savo sutarimą, kad būtų pratesta programa tom šalims ir įtrauktos tos šalis, kurios nedalyvavo anksčiau toje programoje. Na, aš dabar norėčiau pakviesti ponę McIntyre, tikiuosi, kad visi, kurie norėjo išėti, jau išėjo. Prašau, ponę McIntyre, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą ir pagalbą ypatingai sekretariato darbuotojams, kurie buvo labai naudingi, rengiant man pirmąjį mano pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad pateikė daug detalios informacijos apie tai, kaip dirbo ekspertų grupės ir kaip jos sureagavo į mano pranešimo projektą. Periklis programa skatina bendradarbiavimą tarp nacionalinių, europinių ir tarptautinių valdžios institucijų, kurios yra atsakingos už kovą su europadėrbinėjimais tai yra labai nedidelio biudžeto programa, maždaug milijonas eurų kasmet yra tam skiriama. Da ir komisijos pasiūlymas, kurį dabar vertiname, yra atnaujinti tą programą nuo 14 metų. Kai pirmąjį kartą buvo įvesta ši programa 2000-2001 metais, Libė pranešėjas buvo Gerhard Schmidt, kuris buvo labai gerbiamas narys, socialistas. Ir aš labai domėjausi jo pranešimu. Pranešimo tikslas buvo tikslingai panaudoti tuos negausius išteklius tam, kad e, juos galima būtų veiksmingai panaudoti. Ir tai man įstrigo atmintin ir ta mintis labai daug kur atsispindės ir mano pranešime. Tačiau 2000-2001 metais parlamento pozicija buvo, na, patariamojo pobūdžio. Dabar Po Lisabonos e, tai jau yra pasikeitusi situacija ir dabar mūsų, į mūsų nuomonę kur kas rimčiau yra atsižvelgiama. Komisijos pasiūlymas, mano vertinimu, nepakankamai aiškiai apibrėžė tam tikras rytis ir aš bandžiau kažkaip patobulinti tuos pasiūlymus ir tikslingiau uh, E, nukreipti programą tam, kad būtų maksimaliai panaudojamos e, lėšos, ypatingai 7 ir 8 straipsniuose, tai matome. Ir matome, kad ir taip tų veiklos sričių yra per daug, taigi neturėtumėme perdien plačiai paskleisti ir naudoti tuos išteklius, bet sutelkti juos tose srityse, kur galima pasiekti daugiklio poveikio. Taigi, em, tai atsispindi ir mano pakeitimuose. Dar vienas rytis, kur manau, kad kažkada reiks dar apie tai pasikalbėti, ir tai galbūt yra kontroversiškas rytis, tai yra bendra finansavimo mastai. Suprantu, kad taryboje dėl to nesutarėme, nesutarėme dėl procentų ir įsivaizduoju, kad reiks dar čia apie tai padiskutuoti. Tačiau manau, kad dėl to, jog lėšų yra nedaug, mes turėtumėme sumažinti bendro finansavimo mastus tam, kad e, tomis lėšomis būtų galima pasiekti daugiau. Ir aš nustačiau 80 procentų esant išskirtinėms aplinkybėms e, viršutinę ribą. Ir aš na, manau, kad, kažinau, čia reiktų dar kažką pridurti, Tačiau mielai išklausyčiau ir šešėlinių pranešėjų. Dėkoju. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau pakviesti Kipro pirmininkaujančio atstovus. Jie yra. Aleksandras Panajotų, kiek supratau, turėtų būti salėje, tai norėčiau pakviesti jį. Kipras norėtų patvirtinti, kad iš kurio pergavo įgaliojimus pradėti teisėkuros darybas, kaip galima, e, kai, tada, kai Europos parlamentas bus e, pasirengęs ir taryba tikisi pasiekti sutarimą per pirmąjį svarstymą. Tikimės, kad darybos bus konstruktyvios. Dėkui už tokį trumpą ir naudingą pasisakymą, o dabar komisija. Panas Čiau iš Olafo. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš esu atkingas už euro apsaugos klausimus Olafe komisijoje. Mes atsakingi už teisės aktų e, rengimą. E, įsigilinamai ponios McIntyre įdomų pranešimą, jis labai informatyvus ir e, taip pat patvirtina, kad reikia po 13 metų tęsti periklio programos įgyvendinimą. Norėsime išklausyti diskusijų parlamente, jūsų komitete. E, kas yra problematiška? E, pirmiausia, e, riboti ištekliai dabartiniai Periklis programai, taip pat ir programai Periklis 2020 komisija yra pasirengusi dirbti nors ir su ribotais ištekliais. Nežiūrint to, mes sieksime užsitikrinti dalyvavimą iš įvairių sričių. Kaip žinia, euroklastojimo klausimas e, susijęs ir su organizuotu nusikalstamumu ir dalyvavimas e, seminaruose e, prokurorų, teisėjų yra labai svarbus mūsų uh, mokymo programuose, taigi teisėjai, prokurorai, e, tyrėjai e, labai svarbus mums, nes jie vaidina labai svarbų vaidmenį kovojant su euro padirbinėjimu dėl. Kofinansavimo normos. Komisija yra pateikusi pasiūlymus, dabar 80 procentų. Uh, ši norma ir tikrai pateisinamas įskirtiniais atvejais e, bus numatomos išimtys, kalbu apie išimtis metinėje e, darbo programoje E, ir tai šimtis yra 90 procentų kofinansavimo norma. Kodėl ekspertų grupėje veikia delegacijos ekspertai iš valstybių narių ir jie yra sakę, kad labai sudėtinga jiems kartais užsitikrinti didesnę tą kofinansavimo dalį. Jiems 20 procentų kartais yra labai daug ir jie prašo padaryti išimti e, dėl dešimties problemų. Dabar aš esu pasirengęs tęs, e, klausyti jūsų tolesnės diskusijos. Ačiū, ar kas nors dar nori pasakyti, šešėliniai pranešėjai, ar kas nors kitas. Niekas nenori pasakyti. Norėjau tada pranešėjos paklausti, ar turite kokiu nors pastabu dėl kofinansavimo normos ar kitų dalykų. Ne, tai tuomet dėkoju. Terminas pateikti pakeitimams yra rugsėjo 5. Tai reiškia, kad turėsite visą vasarą, galėsite rengti pakeitimus, tęsti darbus. Toliau duomenų apsaugos, dar turime šiek tiek laiko iki diskusijų pradžios. Ponas Drucas ir Albrechtas yra atsakingų šios klausimus, bet jų nėra salėje. Ponas Drucas yra. Manau, kad gal vis tik tai reikia susirasti poną Albrechtą, nes jis nori, kad abu klausimai būtų svarstami kartu. Kolegos, pabandykite su juo susisiekti. Labai ačiū, nes žinau, kad diskusija bus labai audringa šiuo klausimu. Daug kas tikriausiai norės pasisakyti, kaip kad buvo E, ir su komisare daug kas norėjo kalbėti. Reikėtų padaryti trumpą pertraukėlę ir tuoj pat išsiaiškinsime, ar gali kolega Albrecht atvykti greitai ar ne. Uh, so... Uh, po penkių minučių. Taigi penkių minučių pertrauko, paskui tęsime. Nagrinėsime du klausimus tuos dėl duomenų apsaugos. Okay. I would like to welcome both rapporteurs who seem to be very uh, working very. Kągi, du pranešėjai atėjo ir labai puikiai tarpusavyje dirba. Kągi, dabar pereisime prie tų dviejų klausimų, kuriuos aptarsime kartu. Tie du pranešėjai yra ponas Drūcas ir ponas Albrechtas. pasikeitus nuomonėmis dėl duomenų reformos pasiūlymų. Jeigu šiais mėnesį, dabar pirmąjį kartą išklausysime abiejų pranešėjų darbinių dokumentų pristatymo. Mes ties tais klausimais dirbame gan daug ir dirbsime ir ateityje po vasaros pertraukos atostogų, nes bus parengti konkretūs darbiniai dokumentai ir bus parengti pranešimų projektai. Taigi norėčiau pirmiausia pona Albrechtą pakviesti, kad jis trumpai pristatytų pirmąjį darbinį dokumentą. Ačiū. Dėkoju už tai, kad palaukėte, kol mes atvykome. Manau, kad dabar galime pristatyti tą darbinį dokumentą. Tai yra darbinis dokumentas susijęs su bendrai visų požiūriu. Tai yra požiūris į domenų apsaugos direktyvos reformą. Tiesiog reformuojant 95 metų 46 direktyvą dėl duomenų apsaugos ir sukuriant darnų požiūrį bendrame kontekste, kalbant apie policijos ir teisės saugos pareigūnų bendradarbiavimą. Taigi, tai yra reglamentas ir direktyva dėl duomenų apsaugos sausio 25 dieną buvo pateikti pasiūlymai dėl reglamento ir direktyvos. Na ir nuo to laiko mes pradėjome darbą dėl tų dviejų dokumentų. Pranešėjas dėl direktyvos yra ponas Drucas, o aš esu pranešėjas dėl reglamento. Mes bendradarbiaujame tarpusavyje dėl šio paketo, nes e, Europos parlamentas Europos parlamento paprašyta parengti tą bendrą požiūrį į duomenų apsaugą, kad būtų laikomasi bendro darnaus teisėkuros požiūrio į domenų apsaugą. Norime, kad e, šis paketas e, sukurtų aukšto lygio harmoningą teisės priemonę. Na ir pastaraisiais metais išryškėjo poreikis sukurti ambicingą domenų apsaugos teisinį pagrindą Esant dabar tokiam dideliam teisiniam neiškumui ir susiskaldimui reikalingas tas bendras požiūris. Ir e, toks požiūris leistų užtikrinti, kad e, būtų laiky, laikomasi to paties teisėkuros požiūrio ir būtų užtikrinamas abiejų dokumentų nuoseklumas ir darna. Taip pat e, sieksime tokio bendro požiūrio ir Abu dėl abiejų pasiūlymų vyks bendros konsultacijos ir diskusijos ir pasistengsime užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį visose srityse, visur, kur vykdoma bus ši reforma. Taigi, dirbsime iš vien dėl šio paketo. Jau įvyko keli techniniai susitikimai su komisija dėl reglamento. Rytoj pradėsime darbą dėl direktyvos, įvyks techniniai susitikimai. Na ir po to po vasaros, aišku, toliau dirbsime. Dėl reglamento jau buvo išsakytas požiūris dėl visų atvirų klausimų, tų sričių, kur mes uh, sutinkame, kad komisijos pasiūlymas labiausiai atitinka mūsų poreikius ir kur komisijos pasiūlymą būtų galima pakoreguoti ir patobulinti. Taigi po vasaros tikiuosi, kad e, žengsime tolesnį žingsnį, ieškosime bendrų atspirties taškų parlamente šioje labai didžiulėje reformų sistemoje, reformų pakete. Lybė koordinatoriai, kaip skalbė ir pirmininkė, nusprendė met, metinį tarp parlamentinį posėdį su nacionaliniais parlamentarais surenti teisingumo ir saugumo ir duomenų apsaugos reformos paketo klausimai surengti spalio 90 dienomis. Taip pat specifiniai dokumentai dėl reglamento ir direktyvos bus pristatyti dar šiais metais, taip pat vyks, dėryb, vyks diskusijos dėl poveikio vertinimo parlamente. Taigi gal per tą tarp parlamentinį posėdį mes e, parengsime jau tuos pirmus darbinių dokumentų variantus ir tada galėsime jau siūlyti pakeitimus. Dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad prieš vienerius metus, rengiant pranešimą ponui Vos, mes sutarėme dėl bendrų dalykų ir pirmajame komisijos komunikate dėl reformos buvo apie tai kalbama, būtent, kad pirmiausia reikalingas visapusiškas harmonizavimas ir aukščiausias teisinio aiškumo standartas, taip pat aukščiausias įmanomas piliečių apsaugos standartas. Taigi, tai yra pirminis mūsų tikslas, kurio sieksime senosios direktyvos pagrindu. Na ir tai taip pat reiškia, kad mums reikia sustiprinti duomenų subjektų teisės. Susidaro įspūdis, kad to yra pasiekiama siūlant e, sukurti tokį pagrindą. kuris duomenų subjektams suteikia teisės, teisę dėl sutikimo. Taip pat e, yra numatomos taisyklės dėl skaidrumo, detalės taisyklės dėl informacijos teikimo duomenų subjektui, teisė dėl duomenų ištrinimo ir panašiai yra speciali, dar taip pat specialiosios nuostatos yra numatytos dėl e, tam tikrų duomenų grupių, duomenų apie vaikus ir panašiai. Taigi labai mums buvo svarbu, kad nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos, pareigūnai, jų veidmo sustiprėtų, kad 29 straipsnio darbo grupė irgi užimtų svarbu vaidmenį ir šiame reformų pakete. Ir panašu, kad tai reformose atsispindi. Na ir žinoma, norime numatyti tam tikras nuobaudas reformose, tai irgi atsispindi reglamente. Na ir galiausiai keletą žodžių dėl duomenų perdavimo internetu. Turi būti numatytos konkrečios taisyklės, kurios turi atsispindėti reglamente ir taip pat direktyvoje. Ir Čia mes labiausiai domimės dėrybomis su trečiosiomis šalimis, ES JAV duomenų apsaugos pagrindų susitarimas, tam, kad na, būtų išsaugotas toks darnus požiūris, nuoseklus požiūris ir konkre dėl konkrečių taisyklių gal aš dabar žodį suteikčiau Dimitros Drucas, kuris yra pranešėjęs dėl direktyvos. Ačiū. Ačiū, prašom, ponia Drucai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū. Ačiū Janui ir noriu pasakyti, kad šis klausimas, šie abu klausimai yra mums nelabai nepaprastai svarbus. E, neatsiplėsiu, nes Janas paaiškino, kaip dirbame, kokios yra procedūros bandome parengti bendrą tvarkaraštį reglamentui ir direktyvai. Deriname savo posėdžius, bandome rengti juos vienu metu. Šiame kontekste taip pat norėčiau padėkoti visiems, ypač šešėliniams pranešėjams E, taip pat ypatingai dėkoju Janui Albrechtui, kuris yra tarsi vadovas, jisai dirba e, nagrinėdamas šią nepaprastai ambicingą programą. Dėkoju ir lybės sekretoriatui. Mes tikra komanda esame paketas, yra labai platus, labai svarbus piliečiams Europos, dėl to mano nuomonė e, yra ypač svarbu, kad visi E, sugalvojome dirbti kartu ir tą norėjau specialiai paminėti dabar per diskusiją. E, paketo požiūris, toks požiūris spręsti viską, kaip daug, žiūrėti viską kaip į paketą yra labai geras, bet kyla ir daug klausimų dėl pirmiausiai direktyvos. Kolegos tikriausiai žino, jog taryboje, kai kurios valstybės narės jau yra išsakiusios nuomonę. Matome, kad jos lyg nenori kalbėti apie direktyvą, Jeigu turime komisijos atstovų salę, tai norėčiau paklausti ir komisijos, kokios naujausios jų žinios apie tarybos poziciją. Norėčiau taip pat informuoti kolegas, jog prieš maždaug porą savaičių lankiausi Kipre, kur vyko darybos su pirmininkaujančia šalimi, kuri dar tik rengėsi pirmininkauti. Pateikiau labai tiesų klausimą atitinkamą ministrui, kuris atsakingas už šį klausimą, vidaus reikalų ministrui. Ir aš tikrai negavau atsakymo, kokio norėjau. E, taryboje šis klausimas e, tebėra atviras ir mes e, šiek tiek galbūt turėtume nerimauti dėl to, kaip taryba ir kai kurios valstybės narės spręs tą į direktyvos klausimą. Taip pat kolegas e, šiame komitete siūlau pareikšti mintis apie tai, kaip galėtume spręsti šį klausimą ir galbūt kaip galėtume paspausti tarybą ir tam tikras valstybės narės, kurios e, išreiškė labai atsargų požiūrį pasiūlymą dėl direktyvos. Dabar keletas e, minčių apie reformą, apie visą paketą. Mes pasidalijome net ir darbo dokumento pristatymą tarpusavį su Janu, kad netrukdytume vieni, netrukdytume vieni kitiems. Kokie yra tie elementai? Labai trumpai pirmiausia, kalbame apie tai, kad ES piliečiai negali kontroliuoti duomenų bet šiaip duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių teisių, kur įrašyta 8 e, hartijos straipsnė ir 16 sutarties dėl es funkcionavimo veikimo straipsnėje. E, nuostatos atitinkamos dabar taikomos ir privačiam ir e, valstybiniam sektoriai su tam tikrais apribojimais, e, teisės saugos sričiai, taip pat reikia naujų taisyklių pritaikytų prie e, E, technologijų pažangos. Asmeniškai norėčiau pasakyti, kad e, pritariu e, išsakytam kolegų susirūpinimui. Technologijos pažanga vyksta taip greitai, kad kartais tikrai kyla abejonių, ar mes galime pritaikyti taisyklės taip, kad atsižvelgtume į būsimus technologinius pažangos poslinkis dabar kol kas į tai yra atsižvelgta. Reforma taip pat numato suderinti pagrindinius duomenų apsaugos principus susijusius su duomenų naudojimu, keitimusi tarp policijos ir teismų. E, bandoma užkirsti kelią fragmentacijai, susiskaidimui ir užtikrinti, kaip galima, daugiau teisinio aiškumo. E, Taip pat numatyta yra saugi sistema, pagal kurią duomenys perdomi trečiosioms šalims į užsienį. E, pasakysiu apskritai, kad bandome e, įtvirtinti duomenų apsaugos įtie pagrindinės teisės per reformą. Dabar keletas žodžių apie tai, ką reikėtų dar apsvarstyti po pirmųjų E, susitikimų. Kaip sakiau, Janas Albrechtas e, parengė labai ambicingą programą, mes daugybę laiko praleidame svarstydami vairius klausimus. Po pirmojo šešėlinių pranešėjų susitikimo, po pirmųjų susitikimų galime jau iškristalizuoti tam tikrus klausimus, dėl kurių, pavyzdžiui, reikia toliau pakalbėti pirmiausia E, komisijos vaidmuo per deleguotuosius ir vykdomuosius e, gyvenimo aktus ir nuoseklumo tam tikras mechanizmas. Reikėtų šešėlinių pranešėjų susitikimo konkrečiai tiems klausimams aptarti, nes tai yra labai svarbu. Taip pat E, duomenų apsaugos taisyklių netaikymas galimas ES institucijoms ir agentūroms. E, klausimas tarp bendrausios es teisės ir nacionalinių konkrečių teisės aktų. Reikia mums e, apibriežti prievolės tarptautinių mastų, tarptautinių bylų atveju. Ir sutarėme, kad reikia taip pat E, kalbėti konkrečiai apie teisės interesus, e, viešuosius interesus ir viešai saugumą. Tuos terminus reikia konkrečiau apibriežti. Ir taip pat apie asmens e, duomenis, ES subjektų, kuriuos kaupia trečiosios šalis. Reikia šiuos klausimus dar aptarti, bet aš esu tikras, kad toliau e, darbė dar iškils nemažai svarstytinų klausimų ir kolegos yra labiau negu kviečiami pateikti savo mintis, labai nuoširdžiai kviečiami pateikti savo mintis ir e, mes sieksime e, dirbti toliau Čia tikrai aptariamų klausimų sąrašas yra labai įspūdingas. Yra norinčių jų pasisakyti, bet prieš tai norėčiau žodį suteikti pirmininkaujančiai valstybei. Lyg jos atstovų turime, taip pat ponia Bulandžiai iš komisijos yra atvykusi. Jeigu norite pasakyti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjams bei šešėliniams pranešėjams už visą iki šiol atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento visiems darbuotojams, kurie dalyvavo šio klausimo renginė, rengime, nes e, nemažai techninių susitikimų buvo dėl reglamento teksto, kurie tai tie darbuotojai jame, juose dalyvavo. Dabar kas dėl darbinio dokumento versijos, tai komisija labai palankiai jį žiūri. Todėl, kad jame yra parodoma, kad yra nemažai sričių, kuriuose galima būtų pasiekti bendro sutarimo. E, su parlamentu komisijai. Konkrečiai, kaip tai buvo pabrėžta, tai būtų e, duomenų apsaugos stiprinimas, vidaus rinkos dimensijos stiprinimas. Komisija yra pasiūliusi vidaus rinkos e, dimensiją stiprinti ir tam, kaip matome, yra pritarta. Toliau e, geresnis duomenų apsaugos įgyvendinimas 29 e, straipsnio grupės dėka, valstybių narių, nacionalinėmis priemonėmis ir sankcijų dėka. Kitas svarbus komisijai dalykas yra tai, kad e, vidaus rinkos stiprinimo stiprinime reikėtų tai derinti su administracinė našta. Na ir dar kitas dalykas, tai yra atsižvelgimas į globalizaciją rengiant šį dokumentą. Todėl mes tikrai labai palankiai žiūrime į parlamento nusiteikimą greitai ir ambicingai siekti rezultatų šiame, dėl šio paketo. E, norėčiau dabar tik tai vieną iš identifikuotų dokumente klausimų pakomentuoti. Tai būtų taisyklių teikimas ES institucijoms ir agentūroms. Kitaip tariant, 45-2005 metų reglamentas, čia jo modernizavimas, e, atnaujinimas tiksliau būtų, kai 2010 metų komisija pateikė e, savo dokumentą, tai e, komisija aiškiai nurodė, kad taisyklės taikomos institucijoms bei agentūroms turėtų būti adaptuotos atitinkamai pritaikytos prie pa, naujojo teisės aktų paketo. Dėkoju už galimybę pristatyti šią informaciją. Deja, kol kas negaliu atsakyti į vieną klausimą, kuris beje buvo pirmininkaujančiai valstybei skirtas. Klausimas būtų toks koks yra pirmininkaujančios valstybės požiūris į šį paketą, į šio paketo dimenciją. Na, mes e, komisijoje duomenų apsaugos klausimus rytyje bendrai visas taisyklės esame pristatę, visas e, naujoves taipogi įtraukę, kurios yra susijusios su Lisabonos sutartimi. Ačiū. Ačiū. Ponas Fos dabar pasisakys. Zunächst auch ähm, hier. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams Ir pritariu visam tam, kas buvo išsakyta. Aš taip pat norėčiau dar šiek tiek papildyti tai, kas pasakyta, tai, ką šiandien jau užgirdome. One size fits all požiūris čia yra pasirenkamas, tai yra didelis ir stambesnės įmonės, ir e, viešosios, ir privačios struktūros apimamos, taigi reikalingos mums labai aiškios taisyklės taikant e, reikalavimus. Ir čia e, Dar vienas klausimas, tikliau, tas pas klausimas iškyla. Norėčiau sužinoti. Kaip yra su paieškos sistema, su kitais dalykais, juk visa tai turėtų būti apimta e, šio paketo, galbūt galima būtų daugiau tikslesnės informacijos šiais klausimais gauti. Dabar dėl deleguotojų teisės aktų. E, jie yra nuolat kritikuojami. Tačiau teisės aktai ko gero netitinka to tikslumo lygio, kurio mes siekiame. Reikėtų pasižiūrėti e, ar nėra tokių sričių, kuriuose pernelyg techniškai yra taisyklės nustatytos, galbūt tai netgi gali apskritai sustabdyti visą darbą, taigi reikėtų pažiūrėti, ar to nėra. Dabar dėl dėrėjimo mechanizmo. Reikia pasižiūrėti, kaip visas šis dokumentų paketas gali būti praktiškai gyvendinamas. Reikia žiūrėti ir siekti tiksliau dėrėjimo Mes turime užtikrinti, kad visa tai, ką, ko mes siekime, būtų tinkamai dar ir įgyvendinta. Dabar dėl domenų perkelimo. Šie elementai yra, turėtų būti išsaugomi e, virtualiam pasauliui, socialiniams tinklams, e, įmonių elektroniniams tinklams, bet jeigu čia taikysime naujus elementus, tai ko gero mums reikalinga bus ir konkrečių reikalavimų. Mes e, siekiame pusiausvros tarp įvairių subjektų, tarp ekonomikos subjektų ir svarbiausia čia, ko gero, būtų teikti dėmesį įmonių atsakomybei Ir sankcijos, galbūt labai griežtos sankcijos, galėtų užtikrinti šio priemonių dokumentų paketo e, sėkmingą gyvendinimą. Na, bent jau kol kas yra. E, šioks toks kratinys, rinkinys čia įvairiausių priemonių, mes norėtume daugiau e, dėrėjimo, darnos, ypač e, pavyzdžiui, praktinio įgyvendinimo srityje mes norėtume daugiau e, didesnės ir geresnės pusiausviros šioje srityje. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams už jų bendrą požiūrį. Aš manau, kad tai ir veiksminga ir tai yra puikus politinis signalas, kadangi šis parlamentas paprašė, pareikalavo vieno instrumento vienos priemonės, vienos, vieno lygmens apsaugos. Dabar tų priemonių turime dvi. Ir tai yra prašiau, nei mes prašėme. Kaip ir jūs, aš irgi girdėjau gandus apie tai, kad e, taryba, netgi mačiau sustikimų protokolus, jie sako, kad mes neskubame, galime palaukti keletą metų ir tada pradėti renkti direktyvą, mus ir taip tenkina pagrindų sprendimas ir panašiai. Aš norėčiau, kad būtų žengiama toliau ir ne tik skubiai pareikalauti, kad jie dirbtų ties direktyva, aš manau, kad reiktų pasikeisti nuomonėmis. Jeigu taryba atsisako renkti direktyvą, tuomet mes savo ruoštų turėtumėme atsisakyti dirbti ties tais klausimais, kurie yra susijęs su direktyva. Žinau, kad panas Kirkhop e, tam prieštaraus, tačiau kodėl mes turėtumėme renkti dokumentus dėl keliaivių duomenų įrašų, jeigu taryba nedirba ties šią direktyvą. Aš manau, turime griežčiau pasisakyti ir pasakyti, kad dirbame iš vien dėl to, kad atvirai tariant teisingumo saugumo srityje aš matau, kad taryba ir parlamentas vis daugiau tolsta viena, vien, vieni nuo kitų ir negalime taip toliau dirbti. Tai yra esminis dalykas ir mes turime sutikti dirbti tik ties, mūsų prašoma sutikti dirbti tik ties vienu paketo elementu. Tai nėra priimtina. Dar viena pastaba bendro pobūdžio. Aksel Vos ir aš sutinkame šiuo klausimu. Galutinis rezultatas turėtų būti aukščiausio ligmens duomenų apsauga, tačiau tai turi būti rizikos ir principų pagrindų e, numatomos griežtos sankcijos. Jeigu priimame teisės aktus dėl tokios didelės e, gausybės duomenų apsaugos, kontrolės priemonių įmonės ir kitos organizacijos turi tų reikalavimų laukytis. Taigi turime siekti efektyvumo ir efektyvumas įmanomas tik tai remiantis principų ir atsižvelgiant į riziką. Paskutinė pastaba. Mes e, gan ilgai kalbėsime apie naujo duomenų apsaugos įstatymų, duomenų apsaugų teisės aktų poveikį, tačiau turime atsižvelgti į tai, kaip yra įgyvendinami dabartiniai duomenų apsaugos teisės aktai ir diplomatiškai teigiant, tai tikrai nėra tobulas įgyvendinimas toli gražu. ES instituci institucijos pačios priminėja teisės aktus, kuriais yra pažeidinėjami dabartiniai duomenų apsaugos e, įstatymai. Žvelgiant pavyzdžiui tai, kaip Europos komisija labai pasyviai ir baugščiai taikstosi su tuo, kad mūsų ES teisės aktai yra nubraukiami trečiųjų šalių įstatymų, kurie yra taikomi ES teritorijoje ir niekas nepajudina piršto, taigi kodėl reiktų iš vis imtis tų naujų teisės aktų, jeigu negerbėme ir nesilaikome veikiančių, primtų jau teisės aktų. Taigi aš tikrai labai rimtai kalbu ir mes turime pasirūpinti, kad jeigu primami teisės aktai, jų turi būti laikomasi. Ir jie turi būti taikomi. Tiek norėčiau pasakyti ačiū. Dėkoju. Sąrašas auga. Tai norėčiau paprašyti visų kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Pusantros dvi minutės. Ponas Alvaro, prašau. Ačiū, pirmininkė. Kadangi ponė Intfeld dirba ties direktyva, aš dirbu ties reglamentu. Ir mes kartu tikrai pasieksime gan gerų rezultatų, aš manau. Dėkoju Janui Filipui Albrecht, nes, kaip sakė kolega Drucas, jis gan ambicingai rengia tuos susitikimus ir posėdžius ir mes uh, bandome pakoreguoti savo darbo atvarkės ir susitinkame su juo, kuo galima dažniau, tiek, kiek jis nori. Ir tai yra gerai, nes, kaip jau girdėjote, tai nėra, menk, ne, yra nemenkas iššūkis, atsižvelgiant ir į komisijos viltis ir lūkesčius. Aš neskubu. Aš neskubu įgyvendinti tų tikslų, nebent tą galėtumėme padaryti veiksmingai iki kadencijos pabaigos. Tačiau iki metų pabaigos, kitų metų vasaros mes to nepadarysime. Taigi jokių terminų aš nenorėčiau girdėti. Aš manau, kad svarbiausia reikia, priim, kad teisės aktai būtų geri, o ne skubiai priimami. Paketas neblogas ir komisija ėmėsi daug pastangų pristatydama tą tokį solidų paketą. Tačiau prisimant tokį uždavinį, kurį prisimama komisija, visuomet galima šį beitą tobulinti, nes dabartinis iššūkis ir valstybės narės tuo yra suinteresuotos. Tiesiog yra bandoma suderinti legitimius teisėtus piliečių interesus ir neriboti verslo. Ir tą padaryti nebus lengva. Keletas dalykų, kurie buvo paminėti. Taip, laikas bėga, tačiau aš nematau priežasties, kodėl, kalbant apie reglamentą, ES, ES turėtų neįtraukti savo institucijų į tą teisės aktą. Taigi mes turėtumėme elgtis taip, kaip kalbame. Na ir aš norėčiau štai ką matyti pasiūlyme, apie tai kalbėjo Intveld ir Vos. Būtent, kad mums reikia numatyti kažkokį kontekstą dėl principų. Mes suprantame, kad duomenys tam tikruose kontekstuose, skirtinguose kontekstuose su jas reikia elgtis skirtingai. Ir aišku, teisė dėl pamiršimo, pamiršimo teisė irgi yra, e, turi būti numatyta. Pavyzdžiui, jeigu yra 250 darbuotojų įmonė, nebūtinai jie turi kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną. Kiti klausimai irgi buvo paminėti. Matau, kad laiko jau daugiau neturiu, tai tiek. Ačiū. Pirminkė. Uh, Madame Lutford, please. Pone Lutford, prašom. Dėkui, pirmininkė. Uh, uh, keletą klausimų panašiai kaip ir ponas Alvaro. Eh, ponas Alvaro kalbėjo apie reglamentą. Aš taip pat noriu pasakyti, kad labai vertinu pono Albrechto darbą bendrą e, vyko konsultacijos su atitinkamos e, pramonės ryties atstovais. Norėčiau paklausti, kokie jų rezultatai ir kaip e, įsivaizduojama galima susitarimus pasiekti, pavyzdžiui, teisę į sutikimą ir teisę į būti užmirštam, ypač interneto aplinkoje. E, reikia galvoti apie tai, nes, e, pavyzdžiui, kas penkias sekundės vartotojams nereikia priminti, kad jie turi sutikti su kažkuo. E, kaip kartais žinome internete, ką nors pildant, e, sakoma, e, reikia pažymėti varnelę arba nuimti varnelę tam tikras nuostatas. Aš noriu gauti e, pranešimus arba nenoriu. Jeigu labai atidžiai neskaitai, tai pažymi abu kartais ir būtent toks yra tikslas tų, kas tą daro vienas yra teigiamas, kitas neigiamas. Ir e, reikia labai aiškiai apibriežti šiuos dalykus. Bet per nelik daug nuostatų trukdys e, verslui. E, sutinku su ponu Alvaro Pernelik daug yra detalių apie organizavimą ir nepakankamai akcento apie rezultatus, panašiai kaip stombarneliam. E, ir man e, tai kelia šiek tiek susirūpinimą. Man atrodo, kad reikia numatyti tam tikro lankstumo. Pona Kelį pakviesiu pasisakyti, jisai įtre pranešėjas yra šiuo klausimu, tai galbūt bus mums naudinga išklausyti ir įtre nuomonę šiuo klausimu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlau, bet ką tik atvykau. Ši diskusija tikrai įdomi. Džiaugiuosi bendrają tendenciją minčių. Tai atspindi ir mūsų mintis, kurias jau esame aptarę. Kalbam apie 50 ar 49 taisyklę, bet reikės dar mums galutinai apsispręsti. O šiaip noriu padėkoti pono Albrechtui už tai, kad siekia atsižvelgti į mūsų nuomonę ir tikriausiai mes užsitikrinsime gerą rezultatą galutinį. Aš kaip įtrės atstovas norėčiau užtikrinti, e, sustiprinti tam tikras, e, tikrus elementus, kurias turėtų atlikti įmonės, bet taip pat užtikrinti ir vartotojų apsaugą labai daug susitikimų vyko su e, profesionalais, su bendrovėmis, e, draudimo finansinėmis bendrovėmis, e, gerbuvio organizacijomis. E, ponas vos sakė, kad reikia vengti tokio požiūrio, kad vienos, vienodos taisyklės tinka absoliučiai viskam, reikia galvoti ir apie lankstumą. E, bendrovė, e, kurioje yra 300 darbuotojų, gal netiek duomenų apdoroja, kaip e, daugiau duomenų apdoroja negu ta, kurioje yra 200 darbuotojų. Reikia galvoti apie desnės prievolės, atskaitomybę ir sėti tai su pirminiu kontrolės lygiu. Su int su Inta šešėliniais pranešiais vyko diskusijos. E, mes matome, kad dar yra tam tikrų sričių, kurias reikia pasižiūrėti, tačiau manau, kad neturime labai skubėti, tačiau turime galvoti, kad šie klausimai iki mūsų kadencijos pabaigos, tai yra iki 14 metų, turėtų būti išspręsti. Nebūtų gerai, jeigu reikėtų naujai kadencijai tęsti darbus nei pramoniai, nei kitiems. Dar vienas dalykas reikia labai aiškiai atspindėti asmens e, poreikius, bet ir pramonės galimybės aukti bendroje rinkoje. Ačiū, ponė Hirš toliau e, ponia Romero Lopes ir paklausiu, ar ponas Kirchhoff norėtų sureaguoti į tam tikrus klausimus, kaip šešėlinis venšės. E, bet dabar ponia Hirš. Um, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiem pranešėjam. Aš esu užimtumo komiteto nuomonės rengėja, todėl susitelksiu ties mane ypatingai šią prasme dominančiais dalykais. Pirmiausia, domenų apsauga užimtumo srityje labai išmėtita yra. 82 kitų straipsnių yra, bet visuose juose yra labai aptakios formuluotės. Tiesiog sakoma, kad pagal šio reglamento apibrieštas ribas e, yra galima daryti taip ir taip. Na, mano manimu, čia reikėtų konkrečiai nustatyti, e, pasakyti, kad kokios Europos institucijos tai nustato. Ir mano manimu neturėtų e, šis reglamentas e, taip aptakiai kalbėti apie domenų apsaugą. Gerai būtų atskirą skyrių skirti domenų apsaugai užimtumo profesinėje srityje nes e, profesinėje srityje gana specifinė domenų apsauga yra. Beje, kaip yra su tokiais darbuotojais, kurie turi savo įmonės ir kurie yra įtraukti į pensijų draudimo sistemas. Ar tam, kad jie tiksliau apie darbuotojus, kurie sukuria savo įmonės ir kaip yra su jų išbraukimu iš pensijų kaupimo sistemos. E, mums ypač svarbu turėtų e, būti išsaugoti darbuotojų asmens duomenų apsaugą. Štai pavyzdžiui, e, video vaizdo duomenų kontrolės duomenis, kaip pavyzdžiui elgtis tokiais atvejais, kai darbuotojai nežino, kad yra filmuojami, arba jeigu, tarkime, kai kuriuose pramonės įmonėse e, darbuotojas vyksta į komandiruotę iš Berlyno į Bruselį. Tai viskas labai paprasta, bet kaip bus su komandiruotė, pavyzdžiui, į, į Delio miestą Indijoje, naujo Delio miestą. Taigi e, labai gerai būtų apibriežti visus šiuos atvejus ir numatyti atskirą skyrių duomenų apsaugai profesinėje srityje. Mano manimų geriausias sprendimas čia būtų atskiras skyrius. Ačiū pirmininkė, sako dabar ponė Romero Lopes, o po to ponas Kirk. Ačiū pirmininkė. Taip, tikrai mes kalbama bent jau kol kas apie paketą, kuris turėtų būti bendroji Euros, ES teisės priemonė. Labai gaila, kad dėl komisijos spaudimo dabar reglamente e, didelės pažangos nėra pasiekta, tačiau štai direktyvos srityje labai aiškiai matome, kad e, yra žengtas žingsnis atgal, lyginant su ankstesniu pamatiniu sprendimu. Labai gaila, kad nepavyko atsilaikyti komisijai prieš tarybą ir e, išlaikyti tam tikrų principų. Kodėl dabar asmenys, kurie nėra niekuo įtariami, tiksliau jų duomenys gali būti saugomi, na, o jeigu jau asmenys yra kažkuo tai įtariami, tai jau iš karto jų atvejs yra atskirame skyriuje, atskiroje dalyje apimamas. Aš manau, kad komisija e, nepakankamai svertų panaudojo tam, kad bendros sąlygos, vienodos sąlygos būtų taikomos šiais atvejais. Šis paketas turėtų būti taikomas bendrai ir visose srityse bendrai taikomas. Na, be jokios abejonės, derantis dėl jo buvo bėdų, tačiau reikėtų užsitikrinti, kad kai direktyva įsigalios, e, tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kad viskas būtų atitinkamai apibriešta. Ir mes manome, kad tiek įtariamiesiams, tiek neįtariamiesiams, niekuo asmenims turėtų būti taikomas vienodas domenų apsaugos lygis. Nes jeigu jau pasirenkiamas skirtingas lygis, tai reikėtų galbūt pagrysti tai kažkokį pagrindžiamąjį. E, Pagrindžiamąją dalį numatyti, bent jau kai kuriuose dalyse tikrai nėra aišku, dėl, kurių, dėl kokių priežasčių tai daroma. Ir mes norėtume, kad komisija e, pasiektų to ko, ko nepavyko jai pavyk, pasiekti dėl direktyvos ir galbūt galima būtų atstatyti ankstesnį pagrindų sprendimo lygį. Ačiū. Ponas Kirchhoff, ačiū pirmininkė. E, aš supratau, kad jūs sakėte, jog turėsiu atsakinėti į visų klausimus, bet man šiek tiek palengvėjo supratus, kad aš tik, tik tai turiu atsakyti klausimus, kurie susijęs su mano darbu ir PNR. Uh, susitarimų ES. E, matau, kad Saufi sėdė ramiai ir aš dabar turėčiau sakyti tik tai klausimus, kurie yra mano e, iškelti parlamento pirmininkui e, ir komisijai tai yra mano e, pranešimo gražinimas, kaip galima greičiau nes jame yra labai svarbių elementų. Norėčiau dar trumpai e, kai ką pakomentuoti. Pirmiausia, aš sveikinu pranešėją, ypač tai, kaip sprendžiamas šis klausimas. Mes visuomet galvojame apie konkrečius žodžius, apie uh, patį turinį pagrindą, bet reikėtų suprasti, kad kai pranešėjas uh, bent dirba taip, kaip kol kas dirba šis pranešėjas, niekas neturėtų skūstis dėl to, kad kažkas yra pamirštama, su kažkuo nesikonsultuojama, taigi labai nuoširdžiai sveikinu pranešėją. Mano ir mano frakcija mano, kad mums tikrai reikia naujo reglamento ir tokio, kuris būtų aiškus, kuriame būtų aiškus apibrėžimai visiems. Ir Sofi teisingai pastebėjo, kam reikia teisės akto, jeigu jau yra tam tikri teisės aktai. Aš sutinku su jie, mes turėtume labai atsargiai siūlyti naujus teisės aktus ar dalyvauti e, bendrame sprendimų prieimime, bet viskas keičiasi, keičiasi technologijos, duomenys kur kas plačiau naudojami negu kad daugybę metų, reikia užtikrinti aukštesnius duomenų apsaugos standartus, taip pat turime užtikrinti pasitikėjimą įvairiuose sektoriuose, bankininkystės sektoriuje. E, tai gana sudėtinga šiuo metu, bet tai yra geidžiamybė ir versle taip pat reikia pagerinti pasitikėjimą ir užtikrinti geresnį duomenų e, naudojimą. Tam kai kurie asmenys, kai kuriems bendrovėms e, kyla įvairių mm, susirūpinimo elementų. Europos e, sąjunga yra nevienodai, jungtinė karalystė, pavyzdžiui, užtikrina mm, labai aukštus standartus, mes turime uh, užtikrinti deramą apsaugą, bet daryti tai taip, kad neužkrautumėm per nelik didelės naštos verslui ir taip pat nesukurti sistemos, kuria nepasitikė žmonės. Kol kas viskas mums sekasi neblogai ir tikiuosi, kad pozityviai dirbsime kartu, bendradarbiausime šiame procese. Sofi dar norėtų labai trumpai sureaguoti į jūsų pastebėjimus, o paskui paprašysiu abiejų pranešėjų trumpai pakomentuoti ir turėsime e, dirbti Toliau. Norėčiau e, kai ką pasakyti ponui Kirchhoffui. Aš tikrai neturėjau konkrečiai omenyje jūsų e, pranešimo ar jūsų požiūrių į šiandieną. Tai yra visiškai nesusiję dalykai. Aš sakiau, kad anksčiau, kad jeigu mes priima teisės aktus, galvodami, kad direktyva užtikrins labai aukštą apsaugos lygį, tai yra prielaida. Tačiau jeigu taryba atsisako net ir svarstyti direktyvą, nes kol kas tarybai tinka pagrindų sprendimas. Taip sako e, jų sustikimų protokolai, jie sako, nereikia direktyvos net aptarinėti, nes yra pagrindų sprendimas. Palaukime keletą metų, peržiūrėsime pagrindų sprendimą. Jeigu taip iš tikrųjų yra, jeigu taryba patvirtins, kad atsisako e, renkti direktyvą, tai mes tada e, neturėtume e, renkti teisės aktų, kurie yra susijęs su šia direktyva. Priešingai negu e, šiandieno atveju e, ryšys yra labai aiškus ir jūsų pranešimas būtų vienas iš. Ačiū. Vėliau pratesime tas diskusijas, dabar dar žodis abiems pranešėjams. Trumpoms pastaboms. Ponas Drutas pirmasis, po to ponas Albrecht. Uh, Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už labai vaisingas diskusijas. Dvi pastabos. Pirmiausia, kai kurie kolegos teigia, kad neturėtumėme skubėti, kad turėtumėme parengti gerą teisės aktą, tai akivaizdu, toks yra mūsų tikslas. Nenorėčiau kad būtų viskas daroma skubotai, intensyviai. Mes tiesiog neskubame, o tinkamai pasirengėme tam sudėtingam procesui prieš vyksant trilogų ir panašiai, tačiau visi sutinkame, kad turime daryti viską, kad tai būtų padaryta iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Kitas dalykas, pagrindinis dalykas susijęs su direktyva, tai yra bandymai laikytis to bendro požiūrio pakete. Aš visapusiškai pritariu tiems kolegoms, kurie tai minėjo. Žinoma, mūsų tikslas būtų laikytis tokio vieningo požiūrio ir parengti bendrą reglamentą viskam, tačiau dėja komisija atlikusi tikrai puikų darbą pristatant šį pasiūlymą. Jie pasirinko reglamentą ir direktyvą, taip jau yra. Tačiau mes turime bandyti neprarasti bent jau to bendro požiūrio pakete. Ir atsižvelgsiu į diskusijas ir kolegų pasisakymus ir galbūt tai neof, kokie tai neoficialūs įgaliojimai būtų visai neblogai šiam klausimui spręsti. Ačiū ir dabar ponas Albrechtas trumpai. Ačiū. Dėkoju irgi visiems, kurie pasisakė. Dėkoju šešėliniams pranešėjams už artimą bendradarbiavimą. Aš manau, kad mūsų geras darbo metodo įvertinimas reiškia, kad mes tikrai dirbame kaip vieninga komanda su su IMKO ITRE komiteto atstovais, nuomonių referentais. Trumpo, trumpi komentarai. Pane Latford minėjo diferencijavimą, ypač kalbant apie interneto aplinką ir kaip būtų galima užtikrinti konsensusą ir kad būtų teikiama informacija ne tik žymimi langeliai. Tai yra nemenkas iššūkis ypatingai kalbant apie tai, kokią informaciją turi gauti duomenų subjektas. Kad duomenų subjektas žinotų, ko, kaip yra apdorojami duomenys. Ar tiesiog paprastas, paprasta informacija apie adresą, ar yra kokios, koks tai profiliavimas, kuris vyksta, ar buvimo vietos duomenys ir panašiai, kad būtų daugiau aiškumo, kaip, dėl to, kaip yra duodamas sutikimas ir kas įvyksta po to. Ir kaip kalbėjo ponas Alvaro, mes irgi rengėme tam tikrą kontekstą įvairiems teisiniams pagrindams, dėl to, kaip vyksta duomenų apdorojimas, kad būtų galima parengti, sukurti tokias kategorijas, kur galbūt prievalių yra daugiau ir tas kategorijas, kur prievalių yra mažiau apdorojant duomenis. Na ir kalbant apie informacinės prievolės, čia mes irgi jau galėtumėme daug ką nuveikti. Nadija Hirš kalbėjo apie užimtumo duomenų apsaugos, duomenų apsaugą. Suprantu, kad nėra aišku, kas patenka, kas nepatenka. Taigi mes pasigilinsime, pasižiūrėsime, kaip yra su tuo reglamentu ir su užimtumo komitetu. Nes aš irgi pritariu tam, kad reikalingas skirsnis dėl užimtumo taisyklių, darbinimo taisyklių. Taigi žiūrėsime, kaip, ten, kaip tą būtų galima padaryti. Taip pat duomenys apie sveikatą. yra specifinės nacionalinės taisyklės dėl duomenų apsaugos ir europinės taisyklės. Taigi mes turime išsiaiškinti sąlytį tarptų dviejų taisyklių, kad neliktų tokių interpretavimo galimybių tame reglamente. Na ir dar vienas svarbus dalykas. Norime siekti to darnaus požiūrio, norime, kad reforma būtų gyvendinta. Ponas Drucas tai minėjo ir ponas Kirkhopas ir ponas Keli. Mes nekartą teigiame parlamente, kad reformos norime, norime, kad taisyklės būtų geriau suderintos, geriau įgyvendintos ir taip pat kreipėmės į tarybą, kad jie parengtų savo poziciją ir mes galėtumėme dirbti toliau, bet man susidaro įspūdis, kad, na, darbinė nuotaika nebloga ir su pirmininkančia valstybė. Tikiuosi, kad po vasaros atostogų pirmininkaujant Kiprui mes galiausiai parengsime tokį, sukursime pagrindą dėryboms tarp parlamento ir tarybos dėl abiejų klausimų. Ir tai tikiuosi įveiks, įvyks vėliausiai kitų metų pavasarį. Pirmininkė, ačiū už naudingas diskusijas. Tęsime darbą rugsėjo mėnesį. Kita. Kitas darbo tvarkės punktas. Kviečiu Editą Bauer pristatyti pranešimo projektą dėl pasiūlymo dėl tarybos direktyvos dėl Sąjungos piliečių sienie konsulinės apsaugos. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis vyko balandžio 15-ąją. Edit, prašau. Ačiū. Palaukime gal minutėlę kol televizijos kameros ir tie, kurie nenori dalyvauti diskusijoje, išeis iš salės. Šis naujas pasiūlymas skirtas pakeisti reglamentui, kuris buvo patvirtintas 95 metais Pone Bauer, parašau tų, kurie nedalyvavo diskusiją tyliai išeiti iš salės. Ačiū. Atrodo labai paprastas klausimas. Deja, detalės nėra nei paprastos, nei lengvos patvirtinti. 23 e, e, sutarties straipsnis sako, kad kiekvienas ES pilietis, būdamas trečioje šalyje, e, kurioje jo valstybė nariai nėra atstovaujama, turi teisę į bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių arba konsulinių įstaigų teikiamą apsaugą. Kaip ir E, kitos valstybės piliečiai. Tai yra labai rimtas e, elementas, straipsnis numato koordinavimo, bendradarbiavimo priemonę. Ir tai yra esminės svarbos dalykas, jis reiškia, kad negalima primesti naujų prievalių bet kokiai valstybei nariai pranešimo projektas šiek tiek skiriasi nuo komisijos pasiūlymo dėl vienos priežasties. Iš esmės, egzistuoja esminis skirtumas tarp kasdieninio, kasdieninės konsulinės apsaugos ir konsulinės apsaugos krizių metu. Dėl e, konsulinės apsaugos kasdienėme gyvenime reikia atsiminti, kad turi būti numatyta galimybė kreiptis į bet kokios valstybės narės atstovybę ir sulaukti tokios pačios pagalbos ar paslaugų, kaip ir e, savo, e, valsty, kaip iš savo valstybės narės atstovybės. Dėl konsulinės apsaugos per krizės tai yra visiškai kitas klausimas nes tai yra ir reglamento nauja dalis. E, atsižvelgiama į patirtį iš neseniai kilusių krizių Ir taip pat e, reikia prisiminti, kad Lisabonos artis sukūrė naują situaciją, atsirado išorės veiksmų tarnyba išorės veiksmai ir ES delegacijos užsima bendradarbiavimu su išorės e, tarnybomis kalbėjome apie tai, net užsienio reikalų komitetas e, laikosi tokios pozicijos. Yra problemų ir dėl finansavimo, nes Yra trys šalys, e, tik tai kuriuose mm, e, visos 27 e, valstybės turi savo atstovybės. Tai yra Kinija, Rusija, JAV. Kitose visos valstybės narės neturi savo atstovybių. Komisija yra pateikusi pasiūlymus, bet jie gali sukelti labai dėlę naštą valstybėms narėms, kurios e, turi platų atstovybių užsienyje tinklą. Dar viena priežastis, dėl kurios e, pasirinkome tokią kryptį, kuri siūloma pranešime, yra ta, siūlomas rengiamas teisės aktas numato civilinės apsaugos mechanizmą. Deja, mes savo komitete nekalbėsime apie jį. Envi e, komitetas svarstys jį, tačiau šis teisės aktas rengiamas numato centralizuotą požiūrį, e, sprendžiant krizinės situacijas E, taip pat yra problema susijusi su treč... E, šeimos nariais iš trečiųjų šalių. Tekste įsivėlusi klaida. Tiesa, siūloma atsisakyti iš konstatuojamosios dalies paaiškinimą dėl apibrėžimo, kaip apibrėžiami šeimos nariai iš trečių šalių kaip taip įbrėžiama kituose teisės aktuose. Mes siūlome atsisakyti tos nuorodos. Bet e, tiksliau mes siūlome išlaikyti ryšį su, išlaikyti nuorodą, bet tekste pasimetė, dingo iš teksto tas, ta nuoroda. Ir mes norėtume, kad išliktų šeimos narių apibrėžimas toks, kuris yra įrašytas 38-2004 e, metų direktyvoje. Man atrodo, kad tai yra geras sprendimas, kuris išsklaidys anksčiau paminėtas išsakytas abejonės. Dėl finansavimo šis požiūris e, turi būti siemas su peržiūrėtų finansavimu. E, patikėtinių, patikėtinių fondo e, valstybių narių sukurta mintis yra išdėstyta. Ir norėčiau dar paminėti vieną aspektą. Šiuo atveju mes vykdome konsultacijas. Mums nereikia uh, visų detalių dabar aptarti ir visko išspręsti. Išorės paslaugų finansavimas ar finansavimas iš pagal e, civilinės apsaugos mechanizmą, finansavimas pagal išorės veiksmų e, aspektą. Me, mūsų komitetas negali tų visų dalykų išspręsti. Mūsų požiūris yra šiek tiek kitoks negu kad komisijos. Taigi tiek ačiū. Thank you very much. Ačiū. Tanja Fajom paprašė manęs, kad aš pristatyčiau trumpai jos nuomonę, nes ji yra šešėlinė pranešėja socialistų frakcijoje, taigi aš dar padarysiu, o tada bus dar du kalbėtojai. Irgi pasistengsiu labai trumpai, paprašysiu, kad ir kiti kalbėtų trumpai. Tanja yra patenkinta projekt, pranešimo projektu ir tai, kaip vyko diskusijos susitikimuose. Dauguma pakeitimų, kurie siūlė, siūlo pranešėja, jie yra priimtini. Ji yra įsitikinusi, kad ES delega, delegacijos galėtų visapusiškai atstovauti neatstovaujamiems piliečiams. Taip pat sveikina ji bendrą mintį sukurti tą patikos fondą konsulinės apsaugos srityje. Tai minimaliai sumažintų riziką dėl galimų komplikacijų. Taip pat ji mano, kad gali būti sukurta toliau plėtojama tam tikra koncepcija pranešime ir ji norėtų pasiūlyti papildomų pakeitimų. Taip pat ji pritarė pasiūlymui pranešime, tam, kad būtų piliečiai informuoja apie, kuo galima daugiau apie savo teisės. Atitinkamų valstybių narių tinklapiuose, ES tinklapiuose turėtų būti atskiras skirsnis tam. Kriterijai konsuliniai apsaugai numatyti direktyvoje turėtų būti susijęs su minimaliais standartais, kurių reikia laikytis visų uh, kurių turi laikytis visos valstybės narės ir ji turi pakeitimų dėl to. Taip pat ji pasižymi, kad nuoroda į direktyvą dėl artimųjų narių, šeimos narių, kur šeimos apibrieštis yra labai plati ir tai yra pranešimo projekto. Įtraukti pranešimo projektą, taigi ji dėl to siūlys pakeitimus, kurie atspindi jūri komiteto nuomonę, kad nereiktų riboti uh, prieigos prie konsulinių paslaugų tam, kad būtų užtikrinamos tinkamai piliečių teisės trečiosiuose šalyse. Taigi, tai tokia yra Tanijos nuomonė. Pone Rysbek dabar, prašau. Oui, merci, Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad Louis Michel yra išvykęs ir jis paprašė mano, manęs pasisakyti jo vardu. Jis dėkoja gerbiamai pranešėjai už jos aktyvų dalyvavimą rengiant šį pranešimą, už rūpinimąsi Europos piliečiais bei už šešėlinių pranešėjų įtraukimą į darbą. Komitete kolega jau sakė, kad šią direktyvą yra teikiamas atsakymas kai kuriems iš mūsų būkštavimų, lygiai taip pat ir kai kuriems mūsų piliečių būkštavimams susijusiams su trečiosiamis šalimis. E, Louis Michel palankiai žiūri į šį pranešimą ir jis mano, kad veiksmingos priemonės čia yra tikrai labai sveikintinos ir labai svarbu, kad ES piliečiai turėtų tinkamą konsulinę apsaugą. Kaip įmanoma, platesnė turi būti jiems teigiama pagalba e, bei naudojantis visomis komunikacijomis priemonėmis. Todėl labai džiaugiasi, kad visa tai yra pranešime. Tačiau šiame pranešime nėra pakankama atsakomybė numatoma. E, e, ES institucijoms. Pone Bauer, štai e, konsulinę apsaugą numato e, viena vertus e, kasdieninę apsaugą, kita vertus numato ir krizės atveju apsaugą. Krizės ir, krizių ir evakuacijų atveju konsulinė pagalba turi būti valstybių narių e, įstaigų teikiama. E, Louis Michel mano, kad ES institucijoms gali būti daugiau konsulinių e, užduočių pavesta, taip ES būtų labiau matoma užsienyje ir taip ES pilietiškumo jausmas būtų stiprinamas. stiprinamas. Be to, taip galima būtų užtikrinti, kad laikomas yra pagrindinių e, žmogaus e, teisių. E, Louis Michel mano, kad ES delegacijoms galima būtų suteikti didesnį vaidmenį bei galimybę šį vaidmenį užimti. Taigi štai būtų toks, toks Louis Michel šešėlinio pranešėjo e, pasisakymas. Ačiū, dabar žodis ponė Lutvar. Dėkuoju, pirmininkė, aš nesu šešėlinė pranešėja, tai yra Louis Michel, Natali Grisbek išdėstė jau nuomonę. E, man šiaip šis klausimas labai rūpi. Prisimete, kas vyko Mumbajoje, kai buvo vykdyti sprogimai ES piliečiai, įskaitant mūsų kolegas, buvo pakliuvę į labai sudėtingą situaciją, negalėjo sulaukti konsulinės pagalbos, sunkiai rado transporto priemonės, transportą, kad galėtų grįžti e, namo. Taigi, e, sunku kalbėti apie veiksmų koordinavimą. E, konsulinėje srityje tarp valstybių narių reikia dirbti kur kas e, e, daugiau. Reikia galvoti, kaip padėti ES piliečiams e, kilus tokiams situacijoms. Išklausiau Natali kuri perteikė Mišel mintis, visiškai sutinku, kodėl siūloma delegat, e, delegacijoms ir išorės veiksmų tarnybai suteikti pagrindinį vaidmenį, bet man kyla klausimas, ar žmonės yra specialiai apmokyti. Natali e, sako, kad reikia, kad Europos išorės veiksmų tarnyba imtųsi tam tikrų prievolių konsulinės srityje, bet aš nežinau, ar tai e, kaip tai e, įsikomponuos į bendrą šios tarnybos veiklos kontekstą. Aš nesusipažinusi su tuo, taigi nežinau. Man labai būtų įdomu sužinyti, sužinoti apie skubios pagalbos telefoną, apie informaciją internete. Pavyzdžiui, kas nors vyksta į kurią nors šalį, kaip žmonėms surasti informaciją apie padėtį joje. Ja? E, ir pavyzdžiui, ar e, šal, šaliai, kurios piliečiai yra atstovaujama užsienyje, reikėtų galbūt tada, jeigu reikėtų nurodyti, koks būtų pirmasis kontaktinis e, punktas. Taip, yra problemų dėl finansų, mes tai žinome. Ir valstybės narės, kurios turi didžiausią konsulinių įstaigų tinklą, kaip buvo pasakyta, turės prisimti kitų šalių naštą dėl kitų šalių, dėl tų, kurios neturi tokio tinklo ir net nelabai yra linkę e, plėsti tą tinklą, nes kitos šalys e, gali už, už jas padaryti darbą ir aš bi, nežinau, koks, kokia bus tarybos e, redakcija Ponas Brons ir ponas Kirchhoff, nes man, ponas man servisi jau atvyksta pas mus, turime baigti diskusiją. E, sakoma, politikoje nereikia klausti klausimo, jeigu pats nežinai atsakymo. Aš nežinau, ar nekils pavojus, kad mes siūlome teisės aktus dėl jau nusistovėjusios e, praktikos, pavyzdžiui, esant skubiai situacijai iškilus mirties e, gyvybės klausimui, e, įsijungia konsulatai ir ar jie iš tikrųjų neatsuka nugaros žmonėms, kuriems pagalbos reikia. Ačiū, ponas Kirchhoff. Pirmininkė. Aš kalbu kolegos, kolegės Mekintą e, vardu. Ji yra šešėlinė pranešė šių klausimų. Mes šio klausimu siekime pažangos e, tam, kad išsiaiškintume, kaip elgtis krizinių situacijų metu. E, tikrai ES e, piliečiai ne visuomet e, gali kreiptis e, į savo šalies diplomatinės tarnybas ir tokiais atvejais, mano nuomonė, yra labai svarbu užsitikrinti geresnį kon, bendradarbiavimą tarp konsulinių ES valstybių narių įmo, įstaigų. Ir taip pat piliečiai turi žinoti, ką reikia daryti, kokios yra problemos, kaip patys gali apsisaugoti prieš e, kreipdamėsi dėl diplomatinės pagalbos. Iš mūsų šalies perspektyvos mes tikrai nenorime, kad e, būtų daug naujų ambasadų pristeigta ir mes turėtume dubliuoti kažkieno darbą. Jau yra nemažai e, tų įstaigų diplomatinių įsteigta, bet turime galvoti apie krizinės situacijas, kuriuose gali nukentėti bet kurios es valstybės narės piliečiai. Ačiū dabar pranešėję. Pone Bauer, prašom atsakymus pateikti ir apibendrinti diskusiją. Ačiū. Dėkoju už diskusijas. Buvo iškelta keletas klausimų. Aš norėčiau patikinti visus, kad tikrai daug diskutavome su suinteresuotais asmenėmis, išklausėme įvairių nuomonių šiuo klausimu Vyko labai plačios diskusijos ir su išorės veiksmų tarnyba. Žinoma, išorės veiksmų tarnyba ir delegatūros nebūtinai atlieka tas įprastinės konsulinės e, paslaugas, nes neturi tam priemonių ir galimybių. Taigi, šalia to, kaip jau citavau 23 straipsnį, čia teisinis pagrindas nėra teikti tokias kasdienės paslaugas ES delegatūrose. Bet būtų tikrai labai racionalu, atsižvelgiant į tai, kad e, tas tinklas yra gan platus, kalbant apie ES delegatūras. Yra galimybė, kad jos dalyvaus ateityje teikiant konsulinės paslaugas. Bet dabar geriausias sprendimas gal būtų krizinėse situacijose nustatyti, kad jos, e, tos tarnybos, e, kad tarnybos atstovai atliks koordinatoriaus vaidmenį. Man e, susidaro įspūdis, kad jau uh, žmonės dirbantis ten supranta, kad e, ta užduotis yra jų. Kitas klausimas yra finansai. Taip, e, reikia numatyti finansavimą specialų, bet tai nėra klausimas susijęs tuo, kas e, priimtina, kas ne, dėl pagalbos telefono. Siūloma ES e, skubios pagalbos linija, telefonas. Mes turime tokių telefono linijų e, keletą, kai kas e, pasiteisina, kai kas ne, bet ir krizinių situacijų atveju reikėtų pagalvoti apie tai yra specialus interneto puslapis. E, komisijos portale. Ir ten e, teikiama informacija dėl konsulinių paslaugų. Man atrodo, kad e, tai ir e, aptariau visus iškeltus klausimus. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų mintis. Labai vyko gera diskusija su jais ir manau, kad mes dirbsime taip toliau. Dabar laukiu pakeitimo. Ačiū. Labai ačiū. Pasakysiu tik tai, kad e, birželio, e, tai yra Liepos 20 penktadienis yra terminas pakeitimams. Turbūt jau tada visi atostogaus, bet toks terminas nustatytas. Ponas Manservisi jau atvyko, jisai laukia, kol pakviesime į salę, jis papasakos mums apie admisijos sutarimus ir mobilumo partnerystės.